Ladies and gentlemen, meine Ponis ir ponai. Möchte mich Gerbiami ponai ir ponios, aš norėčiau kreiptis į tuos, kurie jau sugrįžo po pietų į salę. Labai ačiū už tai, kad sugrįžote. Mes šiek tiek vėluojame. Ir dabar galime pradėti pirmąją sesiją. Labai džiaugiuosi, kad ponas Johnson, EU generalinis direktorius, sekretorius, atsiprašau, ir šiandien po pietų yra su mumis. Aš norėčiau Norėčiau pasveikinti ir įvairių organizacijų atstovus. Dora Pakojanis iš Graikijos parlamento, tarp parlamentinės asam, asamblėjos. Jau kažkada buvo ir Atenų merė, sveika atvykusi pas mus. Man iš dešinės sėdi ponas Vital Morera Tarptautinės priekybos komiteto pirmininkas, jis yra mano kolega iš Europos parlamento. Labai ačiū už tai, kad atvykote. Ponas Macijai Papovski, Europos išorės veiksmų tarnybos e, generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Ir Jan Waters, Žan Mane pirmininkas, jis taip pat yra e, teisės e, reikalų profesorius. Ačiū už tai, kad e, primate mūsų kvietimą. Na ir dabar norėčiau pradėti nuo ponios Doros Bakojanis. Prašau trumpai pristatyti klausimą. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, mėly kolegos. Norėčiau visų pirma labai padėkoti už kvietimą ir už suteiktą galimybę man kreiptis į tokią garbę auditoriją. Ir man tikrai daro įspūdį jūsų dalyvavimas, jūs, šis renginys buvo labai įdomus pietus, kurių metu ponas Brokas pasakė kalbą. Aš taip pat parengiau savo pasisakymą, bet aš pabandysiu jame atsakyti kai kuriuos užduotus klausimus. Kolegos, visi žinome, kad išgyvename didžiulę krizę. Europa išgyvena krizę. Ir man atrodo, mm, ši krizė virsta ir legitimumo krize. Ir e, imame savęs klausti, ką tokie ilgai dirbantis parlamento nariai kaip aš galėtume uh, nuveikti, kad atsakytume į klausimus, kuriuos mums užduoda žmonės. Ir manau, kad vienas iš klausimų, į kuriuos veikiausiai neturime atsakymo, yra tai, kad sprendimų prieimimas Europos Sąjungoje yra labai nutolęs nuo žmonių. E, pat, pateiksiu Graiki, Graikijos pavyzdį. Graikija išgyvena, kaip žinote, didžiulę krizę. Šie metai yra penkti nuosmukio metai. 60 procentų jaunimo mūsų šalyje neturi darbo. 25 e, procentai susitraukė mūsų BVP, žmonės prarado 35 procentus turėtų pajamų, graikams Graikai atsidūrė tikrai labai labai sudėtingoje situacijoje. Jie pajuto ES solidarumą, ES ištiesė pagalbos ranką ir mus paremė. Tačiau galiausiai atsirado spraga, atotrukis tarp to, kaip graikai vertino situaciją ir to, kaip visi kiti parlamentai vertino Graikijos situaciją. Aš kalbu ne tik apie įvaizdį žiniasklaidoje, kur Graikija buvo užsipolama kaip e, e, tingini, kuri tik tai, kad Graikija atsiai tik tai, džiaugiasi saulė, o visi kiti už tai moka. Buvo rimtų aspektų, kalbant apie ir vertinant požiūrį į mūsų situaciją, kaip ją vertino graikai ir kaip mūsų partneriai Europai ją vertina. Kaip mes galėtume e, pakeisti šį suvokimą? Ką galėtume nuveikti, kad e, žmonės, mūsų visuomenė sužinotų apie tikrasias e, šalių patiriamas problemas. Man atrodo, čia pra, ypač pasitarnautų nacionaliniai parlamentai, labiau nei jie pasitarnauja šiandien. Žinau, kad Europos parlamentas vaidina svarbu vaidmenį, kad Europos parlamentarai yra tiesiogiai renkami. Žinau, kad jie svarsto įvairiausius sudėting, sudėtingus klausimus savo šalise. Vis dėlto manau, kad nacionaliniai parlamentai, nacionalinių parlamentų nariai jaučiasi visiškai ignoruojami sprendimų prieimime. Noriu pasakyti, kad mūsų parlamentas per pastarosius trejus metus, e, raujantis požiūris mūsų parlamente buvo tai, kad mes e, prilygome balsavimo aparatams. Mums tiesiog teko priminėti įstatymus, kurie mums buvo primetami, kuriuos mums mm, primetė žmonės, kurie turėjo pinigų. Mūsų, nes, mūsų nuomonės net neatsiklausė, jie mūsų nebuvo atsižvelgta. Tai buvo viena pagrindinių problemų, nes aš tikrai manau, jog jei į Graikijos parlamento nuomonę būtų buvę atsižvelgta, daugybė padarytų klaidų, kurios buvo padarytas reformų procese, trejato sprendimuose, būtų galima išvengti. Trumpai kalbant, manau, kad nacionaliniai parlamentai turi tapti svarbiausia jėga. Kaip jiems to pasiekti? Visų pirma, e, daug labiau įsitraukti į sprendimų prieimimo procesą. Tuo tarpu jie tokios galimybės neturi, nes nacionaliniai parlamentai yra ta institucija, kuri turi tikrąją legitimumo galę. Kitas svarbus dalykas - geriau suvokti, įsigilinti visuomenės nuomonę ir požiūrį. Kad to pasieksime, turi būti stipresnis, aktyvesnis nacionalinių parlamentų bendradarbiavimas. ir tokiu būdu nacionalinių parlamentų integracija į Europos politikos mechanizmą vyktų daug sėkmingiau nei šiandien. Žinau, kad tuo klausimu yra daugybė pasiūlymų ir žinau, kad e, puikiai šią sritį išmanantis žmonės apie tai kalbėjo yra naujų pasiūlymų dėl naujų parlamentinių sąjungų, kurias reikėtų sukurti. Man atrodo, kad reikėtų sukurti, užtikrinti daug glaudesnį nacionalinių parlamentų bendradarbiavimą su Europos veikėjais, su institucijomis, kurios e, priima sprendimus kiekvieną dieną. Tai nenauja idėją, jau buvo kalbėta apie nacionalinių įstatymų kuriejų komitetą, Zalevska ir Štain jau apie tai kalbėjo. Toki, tokio komiteto nariais būtų nacionalinių parlamentų nariai ir tai būtų sukurta nauja institucija, kuri taptų savotišką ES valstybės tarybą. Ponios ir ponai, mūsų laukia tikrai sunkus rinkimai Nemanau, kad jie bus sudėtingi tik Graikijoje, manau, kad jie bus nelengvi visose. E, euroskeptiškumo banga auga. Mes e, žinome, kad žmonės nebepasitikė Europos institucijomis. E, žmonės Europos Sąjungą priima kaip savaime suprantamą dalyką ir tai, ką padarėme per 55 metus ką, ko pasiekėme, mūsų 55 metų pasiekimai yra priimami kaip savame suprantamas dalykas Europoje. Šie rinkimai, šiuose rinkimuose mes turime e, perduoti, išsakyti labai konkrečią e, įtaigę žinę. Turime taip pat suvokti, kad žmonės turi suvokti, kad jiems reikia daug labiau įsitraukti į sprendimų prieimimą Europoje. Ir mes turime sugalvoti, kaip žmonėms tokią galimybę suteikti. Ačiū. Thank you very much. Our next speaker is Mr. Ačiū. Toliau kalbės e, ponas Vital Moreira, Tartautinio prekybos komiteto pirmininkas. Labadiena visiems, sveiki susirinkę į popietinę sesiją. Kaip Tarptautinės priekybos komiteto pirmininkas savo pasisakymę kalbėsiu apie parlamentų vaidmenį ir nacionalinių parlamentų vaidmenį vis globalėjančioje prekyboje. Kaip žinote, prekyba yra vienas iš globalizacijos ramščių. Ir šioje srityje yra pasirašyta daug daugiau sutarčių nei kitose, o pasaulio prekybos organizacija yra pati pažangiausia ir sudėtingiausia pasaulinės valdysenos organizacija. Ir norėčiau pradėti e, pasakydamas E, išsakydamas mintį, kuri kai, kai ką galbūt nustebins. Po, po pono Jonsono pasi, pasisakymo šį rytą galėčiau tik pritarti jo išsakytoms mintims, kad e, globalizacijos procesai tuos procesus apsprendžia parlame, parlamentai, nes tarptautinėse dėrybose parlamentų vaidmuo apsiriboja tik parašo suraitimu po dokumentu, po sutartimi. Jei mes norime, kad mūsų nuomonė būtų išgirsta ir būtų svari, mes turime pakeisti šį nacionalinių parlamentų uh, dalyvavo, tarptau, dalyvavimo tarptausiniuose santykiuose modelį. Uh, tai susiję ne tik su užsienio reikalais, tai susiję su klimatu, transportu, kitomis rytimis ir nacionalinės, kiekvienos nacionalinės vyriausybės veikla apima tam tikrą tarptautinį matmenį. Ir nacionaliniai parlamentai, siekdami įtakoti politiką uh, turėtų bendradarbiauti, dirbti draugės su vykdomosios valdžios institucijomis, dalyvauti tarptautinių organizacijų darbe ir tarptautinėse dėrybose. Norėčiau apie tai, papasakoti apie tai, ką mes Europos parlamente darome, užtikrindami, kad tas dalyvavimas vyktų tinkamame etape, e, dirbant ES prekybos politikos srityje. Komet komisija e, paskelbė apie ketinimus pradėti dėrybas dėl naujos priekybos sutarties, mes, Europos parlamentas, rengėme pranešimą ir jį priminėjame. Tas pats nutinka, kai, e, tary, kai komisija kreipiasi į tarybą prašydami suteikti galiojimus dėryboms. Kai dėrybos prasideda, e, Pavyzdžiui, galėčiau kalbėti apie transatlantinę investicijų ir priekybos sutartį. Mes nusprendėme šios sutarties atveju pagilinti, sustiprinti bendradarbiavimą su komisija ir surengėme du susitikimus prieš dėrybų pradžią, e, kad sužinotume, ką komisija rengėsi e, kokius pasiūlymus komisija rengėsi teikti ir kokios darybų baigties tikėtis. Buvo surinkta daugybė seminarų, diskusijų, susitikimų su komisijos nariais ir e, prekybos dėrybose, kurias e, vykdo Europos Sąjunga, Europos parlamentas dalyvauja ir atlieka kontroliuojančios institucijos vaidmenį. Ir Jei mes norime būti įtakingi pasauliniuose procesuose, turime pradėti nuo namų darbų, turime pakeisti vidaus darbo tvarką santykiuose su vykdomosios valdžios institucijomis. Ir manau, kad nacionaliniai parlamentai galėtų nuveikti tą patį e, savo šalise. Prekyba, kaip žinote, yra sritis, kurioje yra ES kompetencijos ir parlamentai galėtų imtis iniciatyvos šioje srityje. Jei mes norime dalyvauti globaliuose procesuose, turime dalyvauti tarptautinėse, tarp parlamentinėse organizacijose, kurias, kurių nariais yra parlamentai arba parlamentarai Bet tai nėra e, tokios e, tiesiogiai renkamų narių institucijos kaip šis Europos parlamentas. kalbant apie e, nacionalinių vyriausybių dalyva, darbą su parlamentais, tai yra kitas dalykas. Ir manau, kad kalbant apie šį, šį bendradarbiavimą galime kalbėti apie keletą tikslų. Egzistuoja tarp parlamentinės e, e, organizacijos, tokios kaip tarp parlamentinė sąjunga, globali institucija. Yra tokios asociacijos, yra ir regioninės tarp parlamentinės sąjungos ir asociacijos. Jo, jas vienyje, pavyzdžiui, tam tikros kalbos regionai, pavyzdžiui, frankofonijos parlamentas arba religiją. Sudaromi e, su tokios organizacijos veiklos susitarimai ir ji užsima stebėsenos veikla. Pavyzdžiui, sudar, pas, sudarant Europos Sąjungos vardu pasirašomus tarptautinius susitarimus tarp parlamentinės institucijos E, turi teisę e, tuos sustarimus stebėti, nes jie yra pasirašomi ES vardu. Norėčiau paminėti Kariforum, tai yra Karibų šalių parlamentų asociacija. E, su tomis šalimis esame pasirašę priekybos sutartį. Viena iš tos sutarties naujovių yra tarp parlamentinis komitetas, kurio nariais yra šio parlamento nariai bet bei visų Karibų regiono šalių parlamento atstovai. Žinoma, šitą parlamentinę sąjungą e, savo veikloje analizuoja prie, tarptautinės prekybos sutartis. Ir, pavyzdžiui, neseniai buvo sudaryta ekonominė sutartis su vakarų Afrikos e, sąjungos šalimis, tačiau šiuo atveju komisija nusprendė pasielgti kitaip ir nusprendė neįtraukti konkrečios ar parlamentinės e, institucijos į dėrybas. Taip pat egzistuoja institucijos, kurios veikia kaip asamblėjos arba tarptautinės valdysenos organizacijos jos dalyvauja tarptautinių organizacijų struktūrose. Viena iš seniausių ir takingiausių tokių organizacijų yra Europos tarybos parlamentinė asamblėja, kurios nariais yra visi mūsų parlamentai ir kurioje šis parlamentas yra stebėtojų. Prekybos srityje vienas iš pavyzdžių, kuriam norėčiau skirti keletą minučių, tai PPO parlamentinė konferencija. Pagal pasirašius susitarimą, po kurio buvo sukurta PPO, pagal tą susitarimą nebuvo numatyta ta parlamentinė asamblėje. Nesižvelgiant į tai, PPO turi gana svarbes e, galės e, tvirtinti taisyklės, tas galės jai suteikė nacionaliniai parlamentai ir nežiūrinti tas gana reikšmingas PPO organizacijos galės, jį, joje pasirašomos ne tik prekybos sutartys, bet ir e, tvirtinami kai kurie teisės aktai, pasaulio prekybos atsi, organizacijoje dabar atsirado ir parlamentinis matmuo. Todėl tarp parlamentinė sąjunga nusprendė labai ankstyvame etape įkurti ir užtikrinti neoficialų PPO parlamentinį matmenį. Apie tai kalbėjo Anders Johnson šį rytą. Tai yra tikra sėkmės istorija, nes tai pavyko ne tik sukurti bendrą šio parlamento ir tarp parlamentinės sąjungos struktūrą ir, ka, ir kasmet vyksta šios, šių organizacijų susitikimas, o stebėsinos komitetas e, pasėdžiavo du kart per metus. Aš dalyvauju e, kaip vienas iš to komiteto pirmininkų Europos parlamento vardu Mes tvirtiname darbo tvarkė posėdžių ir tie posėdžiai vyksta arba Ženevoje, arba Bruselėje. Paskutinis toks susitikimas įvyko praėjusią savaitę Bruselėje. Mes pasi, pasikvietėme iš PPO pono Roberto Azevedo ir jis kalbėjo ne tik mano komitete, tarptautinės prekybos komitete, bet ir e, PPO e, stebėsenos komitete. Tai buvo tikrai svarbus įvykis. Ir tai reiškia, kad mes uh, įtikiname ne tik besivystančias šalis, bet taip pat ir jungtinės valstijas, kad svarbu užtikrinti parlamentinį matmenį ir tokiuose organizacijose kaip PPO. Tai svarbu, kad vyriausybės nepriminėtų e, sprendimų prekybos klausimais vienos savarankiškai. Ir po daugiau nei dešimties metų buvo nuspręsta sukurti stabilų, prognozuojamą konsultacinį forumą pasaulio prekybos organizacijoje bei pasiekti, kad mus pripažintų ir, ir su mumis skaitytųsi PPO. Mes posėdžiaujame e, PPO organizacijos būstin, pastatuose Ženevoje, tai buvo neįsivaizduojama vos prieš keletą metų. Ir esame tikrai dėkingi Paskaliui Lamy, buvusiam PPO vadovui ir, ir taip pat dabartiniam PPO vadovui, ponui Azevedo. Kaipgi mums, mums pavyko vykti, įveikti pasiekti tokio rezultato, užtikrinti, kad PPO atsirastų e, tarp parlamentinis matmuo. Tai galėtų tapti pavyzdžių kitoms e, globalioms organizacijoms, pavyzdžiui, jungtinėms tautoms, tarptautiniai darbo organizacijai arba tarptautiniam valiutos fondui. Užbaigdamas norėčiau pasakyti dar štai, ką jei norime e, užtikrinti, kad mūsų e, įtaka globaliems procesams būtų juntama, turime pradėti nuo mm, savo šalių, nuo, nuo savo namų darbų. Turime e, aktyviai bendradarbiauti su vykdomąją valdžią, turime tapti tarptautinių dėrybų savininkais ir prieš visus svarbius susitikimus, turime e, prašyti informacijos iš vyriausybių arba daryti tai, ką darome čia šiandien. Ir manau, kad parlamentai galėtų pademonstruoti, ką galima būtų, kaip, tai, kaip to būtų galima pasiekti. E, veikdami pasaulinių lygmenių turėtume išnaudoti savo įtaką ir šio parlamento įtaką. Ir manau, kad jungtinės tautos ir kitos panašios organizacijos turėtų uh, svarstyti galimybę e, sukurti savo, savo struktūroje taip pat ir parlamentinį matmenį. Ačiū. Much, uh, uh... Gerbiamas pirmininkė, labai ačiū. Pradžioje norėčiau pasakyti keletą žodžių apie uh, užsienio politiką ir parlamentinį aspektą prieš perėdamas prie institucinio aspekto, kaip kad uh, parašyta mūsų darbos sesijos pavadinime. Mes e, jau iš tikrųjų e, tiek nacionaliniai, tiek Europos parlamentai dirbame esminį darbą. Ir turime galimybių konstruktyviai dalyvauti veikloje. E, Europos išės veiksmų tarnyba, komisija visiškai pripažįstame parlamento priežios teisę bet yra daugybė galimybių dirbti kartu. Geriausias pavyzdys yra taip vadinamoji parlamentinė diplomatija, kuri veikia tiek nacionaliniu, tiek e, virš nacionaliniu lygmeniu. Parlamentas gina vertybės, mano minėtas, e, žmogaus teisės užsienyje ir daugeliu atveju jie turi daugiau veikimo laisvės. E, ar šiaip laisvės, negu kad nacionalinės vyriausybės, kurios yra labiau susaistytos įvairiomis prasmėmis ir jos gali papildyti veiksmus, kurių imasi nacionalinės diplomatinės tarnybos arba konkrečių ES atveju vyriausioji galiotinė ar išorės veiksmų tarnyba. pasižiūrėsime Europos parlamentą, matome, kad labai daug sukaupta patirties užsienio politikos sityje. E, parlamente dirba dešimt buvusių ministrų pirmininkų, bent jau dešimt buvusių užsienio reikalų ministrų. Tikrai galima pasitelkti jų e, žinias. Bet konkrečiau, ką reiškia parlamentinė diplomatija? E, visi dabar galvoja ir kalba apie Ukrainą. Toks pavyzdys. Mes matėme, kad prezidentai Koksas Kvašnevskis e, tarpininkavimo e, misiją vykdo ir su parlamentu puikus ryšys palaikomas. Ši misija techniškai dar nėra baigta dėl įvairių techninių priežasčių, tačiau mes e, visiškai sutinkame su tuo, kad jie veikia nepriklausomai, bet taip pat mes labai dirbame glaudžiai su jais ir misija buvo labai e, vertinga ir vyriausiai įgaliuotiniai ir mes e, visomis priemonėmis ją rėmėme ir mūsų delegacija Ukrainoje taip pat išreiškė paramą. Parlamentai gali pasidalyti perinamosiose šalyse savo e, patirtimi, ypač pavyzdžiui, Šiaurinėje Afrikoje, Arabų pavasario šalyse tos šalis nuo nulio turėjo sukurti parlamentinės demokratijos sistemą, bet paskui Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai padėjo ir e, dalyjosi patirtimi, e, aiškinami, kaip reikėtų kurti parlamentinės priežiūros sistemą. E, Tunisas yra vienas iš pavyzdžių. Tai labai geras sėkmės pavyzdys, sėkmingo pereimo pavyzdys. Dar vienas svarbus dalykas E, parlamentų narių vaidmuo rinkimų stebėjimo misijose. Mums tai yra nepaprastai svarbi politinė priemonė. Mes esame parengę metodiką. Visos ES rinkimų stebėjimo misijos, joms vadovauja Europos parlamento narys. Ir tai užtikrina jų nepriklausomumą ir legitimumą, vertinant iš tų šalių, kurias vykstama pozicijų. Dėl tarptautinių e, parlamentinių struktūrų ponas Marija yra labai aiškiai pakalbėjo gerai apie tai. Aš tik norėčiau pakalbėti apie kaiminystę. Egzistuoja dvi tarp parlamentinės struktūros, kurios užsima kaiminystės pietų ir rytų kaiminystės šalmis. Tai yra EMPA, ES viduržėmio jūros e, parlamentinė e, asamblėje ir Euronestas. Parlamentinė diplomatija yra naudinga, bet e, taip pat nepamirškime, kad yra labai daug ten veikėjų - nacionaliniai parlamentai, e, nacionalinės diplomatinės tarnybos ir mes. Ir didžiausias iššūkis yra koordinavimas. Mes taip pat turime pripažinti parlamentų nepriklausomumą, bet kokio nepriklausomą nuo įtakos iš vykdomosios valdžios pusės, bet taip pat e, e, svorį perteikiant signalus Aš anksčiau dirbau pono Buzeko kabinete. Jisai dalyvavo labai plačiai parlamentinėje diplomatijoje, kai jis vykdavo į Kiniją, JAV, A, Šiaurės Afriką. E, žmonės įžeidavo kaip į ES atstovą ir kartais e, žmonės nežino mūsų šalyse, koks skirtumas yra tarp Europos parlamento ir komisijos. Europa jiems tai atrodo. Taigi, Reikia už tai derinti veiksmus, vieningą signalą pasiūsti reikia ir pasinaudoti mūsų kolegų žiniomis sukauptomis vietoje, kalbu apie ES delegacijas. Dėl e, bendrosios užsienio ir saugumo politikos parlamentinio matmens e, yra naujas, nauja priemonė e, tarp parlamentinė konferencija dėl bendrosios užsienio saugumo ir bendrosios gynybos ir saugumo politikos. Uh, Tai yra e, konferencija užsienio reikalų komitetų ir gynybos reikalų komitetų pirmininkų sujungta ta konferencija ir dabar, tai vadinasi, tarp parlamentinė konferencija, e, jai atstovauja nacionalinių parlamentų atstovai ir Europos parlamento atstovai. Tai palyginti naujas darinys, bet man atrodo žengiama derama teisinga linkme. Vyriausioji įgaliotinė labai susidomėjusi seka šios struktūros darbą ir lankiusius visose susitikimuose, kurie vyko nuo pat pradžios šios struktūros veiklos. Žinau, kad konferencija neturi jokių oficialių priežiūros teisių, tačiau mes vis tiek žinome, kad jie stebi mūsų darbą ir tai yra teisinga labai aukštų lygmių, ne tik e, vyriausiai galiotinė, bet ir e, tarnybos mūsų atstovų daug dalyvauja e, konferencijose, mes prisidame formuojant darbo tvarkę, bandome būti interaktyvūs, kaip galima labiau kviečiame. Pavyzdžiui, saugumo gynybos politikos misijų vadovus kalbėti tose konferencijose. Ir tai labai geras, sveikintinas formas ir anksčiau turėjome Vakarų Europos Sąjungos parlamentinę asamblėją, kuri prieš dviejus metus e, nustojo veikti ir tai yra tarsi labai e, gera tasa veiklos. E, mes suprantame, kad parlamentai atlieka parlamentinę priežiūrą, bet taip pat jie galėtų, e, gali tarti labai svarų žodį svarbiuose užsienio politikos klausimuose. Ačiū. Prieš pradedant diskusiją norėčiau suteikti žodį ponui Jan Buters. Labai ačiū, gerbimas pirmininkė, gerbiami nariai, ponės ir ponai. Tarptautinės organizacijos ir e, globalios valdysenos mechanizmai vis labiau ir vis plačiau veikia mūsų piliečių gyvenimus. Ir toks faktas reikalauja piliečio atstovavimo ir demokratinių garantijų. Mes visi žinome, kad tarptautinės organizacijos ir forumai e, pirmiausia siemi su vyriausybėmis. Iš tikrųjų, tos organizacijos ir forumai dažnai tarnauja tarsi kažkokie klubai vykdomosios valdžios atstovų, kur kalbama tik apie jų e, galės, tai yra tarsi valdžios užgrobimas ir daugia šališkumo e, plėtimas. Šis te, e, terminas daugia šališkumas yra labai artimas Europos Sąjungai. Žiūrėkime į Europos Sąjungos starties 21 E, straipsnį. Daugia šališkumas yra labai gražus žodis, bet kartais tarptautinėje politikoje jis e, reiškia ir klubą, kur galingos šalys susitinka, galingos šalys, kurios kartais e, turi teisę numatytas arba de facto veto teisės ir jos dominuoja tarptautiniuose formuose, o parlamentinis matmuo uh, tokių tarptautinių organizacijų, ypač pasaulinių organizacijų, kalbant švelniai, yra labai kuklus. Kai kurios tarptautinės organizacijos turi parlamentinės asamblėjas neveikiančias, pavyzdžiui, regioninių mastų buvo e, NATO, Europos taryba, ESBO minima, tai yra Europos, ne tik Europos organizacijos. Ir e, tų asamblėjų parlamentinių kompetencija yra nevienoda. vienoda E, iš dalies e, tai atsispindi labai e, naudingame priedė, pridėtame prie dokumentų. Ten galima pasiskaityti, kuo užsima tos parlamentinės asamblėjos. Mes girdėjome, išklausėme tarp parlamentinės sąjungos generalinio sekretoriaus. Tai yra, aišku, unikali struktūra, kuri gina demokratiją, užtikrina parlamentų. Uh, ryšius, bet tarp parlamentinė sąjunga nėra institucinė kažkokia struktūra, jinai nesiema su kažkokia konkrečia tarptautinė organizacija. Aš nesakau, kad turėtų jį prisijungti prie kažko, bet e, globalių mastų mes žinome nėra e, tarp vyriausybinių organizacijų, kurios turėtų natūraliai parlamentinė kažkokia tai struktūra. Jungtinės e, tautos bendradarbiauja su tarp parlamentė sąjunga, bet nėra e, tarp parlamentinio aspekto. Apie tai kalbėjo ponas Jaulainen. Ir galbūt reikėtų galvoti apie Junktinių tautų parlamentinę as asociacija, tačiau tokie pasiūlymai sulaukė labai šalto, e, šaltos reakcijos iš daugelio užsienio reikalų ministerijų ir diplomatų. Galbūt būtų įdomu e, šiek tiek plačiau pakalbėti apie šį procesą. Yra m, mm, nedaug institucijų institucionalizuotų globalių formų, kaip didysis aštuntukas, dvidešimtukas, kur būtų, e, pavyzdžiui, parlamentinė e, dimensija. Vyksta parlamentų pirmininkų konferencijos, bet jos aktualiai neįtakoja realių sprendimų priimamų valstybių ir vyriausybių vadovų lygmenyje. Taigi lieka e, galimybė vykdomai valdžiai dominuoti ir veikti. Kadangi parlamentinė dimencija nėra pakankamai išplėtota, tarptautinės organizacijos susiduria su pasitikėjimo problema, skaidrumo problema atskaitomybės e, problema, jos neturi pakankamai ryšių su piliečiais, neatsižvelgiama į piliečių e, poreikius. Iš ES mes kai kur galime pasimokyti tam tikrą prasme, nes esame Europos širdyje ir žinome, kad, kaip buvo minėta, Lisabono sutartis e, įvedė labai svarbių dalykų susijusių su parlamentarų dalyvavimu, e, formuojant svarbės politikos priemonės, Europos parlamento kompetencijas sustiprintai, skaitant bendrą prekybos politiką. Mes matėme, kad konstitucionalizuota, jeigu taip galima pasakyti, ilgalaikis nacionalinių parlamentų dalyvavimas įtraukimas. Ir matome, kad e, parlamentinis bendradarbiavimas e, E, plėtojasi IPC, e, prasideda viskas nuo Kozako ir neseniai IPC e, bendrosios užsienio saugumo ir gynybos politikos srityje įkurta taip pat vyksta bendra, parlamentų bendradarbiavimas įgyvendant stabilumo ir valdysenos sutartį ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Yra daug laikinų parlamentų tam tikrų struktūrų. E, priklausomai nuo srities, e, bet taip pat yra e, laikomasi ir subsidiarumo principo. Jeigu mes pasižiūrėsime į tarparlamentinį bendradarbiavimą, reikėtų pasvarstyti į kitas tarptautinės organizacijas matome, kad tarp parlamentinio bendravimo mechanizmai neturi taip vadinamų tradicinių prerogatyvų, tikrų parlamentų prerogatyvų, bet e, pragmatiškai ir lankščiai e, veikiama įtraukiamos ats atstovaujančios institucijos ir įmamasi e, esminės svarbos demokratinių funkcijų. Aš paminėsiu keletą dalykų. Pavyzdžiui, vyksta informacijos mainai, e, geriausia praktika keičiamasi, užmėsgami tinklai. Ir aš e, labai džiaugiuosi tais paėgumais mes E, matėme praeitie, kad parlamentinės asamblėjos, pažiūrėjau, NATO ir Kozakas rengia įvairių ataskaitų labai svarbių ir tai yra e, tarsi idėjų centrai ir nacionaliniai parlamentai, jų atstovai gali pateikti kontekstą, duomenis, informaciją, jie gali išsakyti savo nuomonę ir pristatyti platesnę perspektyvą, negu kad vyriausybės atstovai, nes jie pirmiausiai susijęs su kasdienė veikla. Ir to tokių tarp parlamentinio bendravimo mechanizmo dar viena funkcija e, - palaikyti demokratinį dialogą, užtikrinti e, politinį aspektą tam tikrose diskusijose, kurios e, labai dominuojamos iki šiol yra vyriausybių E, bendroje saugumo gynybos politika ir kitose sritise. Jeigu pasižiūrėsime į akademinius tyrimus, tai e, įdomu e, iš politinės filosofijos požiūrio taško pagalvoti apie parlamentus, parlamento mechanizmus. Jie tarsi scena, arena, forumas. Ir politinės diskusijos ten vyksta, kurios tampa matomos, matomos piliečiams. Uh, ir tokiu būdu galima parodyti, kad vyksta ne tik diskusijos, bet yra galimybė pateikti alternatyves nuomonės, kažką užginčyti, ne kad tik tai gyvendinti e, tarptautinių organizacijų nusistovėjusią politiką. E, tokie parlamentų forumai tokiu būdu yra labai naudingi. Ko galime pasimokyti iš patirties tarptautinių organizacijų? Manau, kad pirmiausiai galime štai ką pasakyti. Kovojama, e, jūs e, galite salės gale e, rasti dokumentą, kuris neseniai pateiktas Europos parlamento žmogaus teisų pakomitečių ir ten kalbama apie Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų glaudesnį bendradarbiavimą žmogaus teisų politikos srityje. Galiu pasakyti, kad tai yra dokumentas, kuris e, rodo kad ES labai išplito tarp parlamentinės konferencijos vyksta bendradarbiavimas. Ir mes atlikę tam tikrą tyrimą e, pamatėme, kad tarp parlamentinio bendradarbiavimo struktūrų e, skaičiaus išaugimas reiškia, kad jos gali tapti savo sėkmės aukomis, e, kad jų darbotvarkės taps penelyg didelės ir bus labai sudėtinga, pavyzdžiui, parlamento nariams vykti visus tuos susitikimus, kurie numatyti darbotvarkės darbotvarkėje. Ir taip pat kartais nebesimato naudos to tarp parlamentinio bendradarbiavimo arba konferencijų, nes jų tokių formų yra nepaprastai daug. Ir mes atlikome apklausas, e, interviu ir matome, kad yra tam tikras nuovargis nuo tų tarp parlamentinių konferencijų. E, Neseniai e, Konstitucinių reikalų komitetui buvo pateiktas sausio 31 vienas dokumentas ir ten sakoma, kad ryšiai tarp Europos ir nacionalinių parlamentų turi būti stiprinami, deramai organizuojami tam, kad būtų išvengta veiklos dubliavimo ir kad būtų pasiektas didesnis demokratinis legitimumas e, Europos integracijos procese. Dabar, pirmininkė, aš bandysiu suformuoti išvadas. Mes e, turime užtikrinti, kad tarp parlamentinės konferencijos ne tik ES mastų vyktų, bet ir už ES ir kad tai būtų siejama su globalizacijos procesu. Bet tam reikia uh, užtikrinti vientisumą. Negalima, kad jos visos būtų fragmentuotos ir labai specializuotos, nes kitaip tai bus tik tai kažkokie uh, kalbėjimų forumą ir kaip buvo pasakyta šiandien piliečiams, tai nepatinka ir gali susidaryti nekoks įspūdis apie parlamentarų darbą. Man atrodo, mes turėtume apriboti tarp parlamentinių konferencijų e, susitikimų skaičių ir, pavyzdžiui, yra finansinių laiko suvaržymų, parlamentarai negali visuose dalyvauti. Taip pat mes e, atlikome apklausą, kaip sakiau, ir nustatėme, kad tie tarp parlamentinio bendarbiavimo mechanizmai konferencijos yra labai geri ne kažkokiems abstraktiems klausimams aptarti, E, pavyzdžiui, klimato kaitą, be, bet apsiriboti konkrečiomis labai aiškiai matomis temomis. Ir e, parlament, komiteto nariai galbūt jaučiasi, kad jie nori kalbėti apie tuos konkrečius specifinius klausimus, kurie aktualūs jų piliečiams. Ir dar norėčiau kai ką pasakyti. Galbūt įdomu būtų pasvarstyti tarp parlamentinio bendradarbiavimo konferencijų pavyzdį, kurį turime Europoje, ir mutatis mutantis pasimti tam tikrų gerų pavyzdžių iš globalaus ligmens ir taip pat užtikrinti, kad e, pasaulinių formų skaičius e, turėtų būti ribotas, e, kuriuose galėtų dalyvauti nacionalinių parlamento atstovai, kad tikrai galėtų suvaidinti gerai e, savo vaidmenį, kuris jiems yra priskirtas globalios valdysenos kontekste. Kągi labai ačiū. Dabar galime pradėti diskusiją. Suteiksiu žodį trims keturiems kalbėtojams dabar. Informuokite mane, jeigu ir jūs norite dalyvauti diskusijoje. Visų pirma, Mark Enčel iš Luksemburgo, prašom. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Aš e, turiu pasakyti, kad uh, Luksemburgo parlamentai yra labai maži, mes pas mus dirba tik 60 kolegų, tai yra pirmieji parlamentarumai, žemieji parlamentarumai, bet mes kaip nacionalinio parlamento nariai e, e, diskutuojama ir apie europinę dimensiją, šiandien galime pakalbėti apie globalę dimensiją tikrai svarbu, kad kolegos nepamirštų, jog ir mes esame Briuselio dalis. Nėra taip, kad Briuselis būtų toli nuo mūsų. Mes ir patys esame Briuselio dalimi. Yra tokių kolegų, kurie, kai vyksta diskusijos komitete apie subsidiarumą, vėliau, kai vyksta tiesioginis balsavimas, jie uh, tą pamiršta. Dar norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė ponas Vauter. Jeigu aš jį gerai supratau, jis sakė, kad e, kai kurie tarp parlamentiniai formai pasinaudo, pasitarnauja keitimuis nuomonėmis. Man atrodo, kad ši parlamentinė asamblėja tikrai puikiai veikia. Čia tikrai galime e, keistis idėjomis Nacionaliniai parlamento nariai gali sustikti ir su akademinio pasaulio atstovais, ir su pilietinės visuomenės atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir tai yra tikrai svarbu. Mes kaip politikai e, galime pabendrauti ir su mokslininkais, ir su nevyriausybinio organizacijų atstovais. Na ir galiausiai. Kai um, tampate labiau patyrę, kai jūsų prašoma atstovauti e, parlamentą, tai e, vis dėlto tuomet e, tikrai susidarėme su labai įvairiais žmonėmis įvairiose forumuose. Tai irgi labai svarbu. Aš darau viską, ką tik galiu, Bet tikrai norėčiau, kad e, mes kiek, ir kiekvieną dieną, vykdydami savo kasdieninę parlamentinę veiklą, suprastumėm, kad esame globalios dimensijos dalimi. Labai ačiū. Visų pirma, dėkoju už e, tą priminimą mums visiems. Iš tikrųjų, Europos parlamente mes bandome palaikyti glaudesnius kontaktus ir su kitais komitetais. Pavyzdžiui, kalbant apie Kozako susitikimus, tai jie tikrai pasitarnauja e, ir užsienio reikalų komiteto susitikimams. Svarbu, kad šioje veikloje dalyvautų ir ekonomikos reikalų komiteto atstovai, finansinių reikalų komiteto atstovai. Ačiū už tai, kad e, priminėte, jog susitikdami su kitų komitetų atstovais mes turėtumėm nepamiršti, kad europinė politika jau seniai nėra užsienio reikalų politika. Kai kas dėl to apgailestauja, kai kam tas nepatinka, galbūt dėl to, kad trūksta ir tam tikrų kalbinių žinių, bet nepakanka kalbėti apie bendradarbiavimą vien tik tai su užsienio reikalų komitetais. Ačiū už tai, kad taip priminate. Dabar norėčiau kreiptis į e, kolegę Aną Gomes. Sveiki atvykę pas mus. Dabar žodis jums. Prašom, Ana. Um, Ačiū. Aš sutinku su tuo, ką profesorius Vauters pasakė, kalbėdamas e, apie nuovargį nuo parlamentinių konferencijų. Aš taip pat e, manau, kad buvo labai daug įsteigta naujų parlamentinių grupių ir tas parlamentinis turizmas nieko nu, gero neduoda. Va čia Europos parlamente nuolat mes bendraujame su pilietinė organizacija e, pilietinę visuomenę, įtraukėme idėjų kalvės ir taip toliau. Ši konferencija, šioje konferencijoje kalbame apie parlamentus ir tarptautinę valdyseną. Ir negalime apie tai kalbėti, negalvodami apie Junktinių tautų saugumų tarybą. Vienaip ar kitaip vykstantis procesai iš tikrųjų lems saugumo tarybos pertvarka. Mes turime apie tai kalbėti ir mes kaip parlamentarai turime apie tai kalbėti. Ir aš tikrai manau, kad reikalinga ES ir visų valstybių narių parlamentuose ir Europos parlamente intensyvesnė diskusija šiais klausimais. Ir Aš matau tokių diskusijų pridėtinę vertę. Manau, kad ši tarp, tarp parlamentinė konferencija, kuri vyksta reguliariai, padeda mums siekti šių tikslų. Aš noriu priminti, kad ir kolegų iš nacionalinių parlamentų dėmesį atkreipėme į mūsų reikalavimą, kad taryba peržiūrėtų kad e, taryba peržiūrėtų gynybos um, politiką, kuri dabar nėra veiksminga ir dabar mes kalbame apie misijas, misiją Centrinės Afrikos Respublikoje, galvome apie finansų mechanizmą, toks koks jis yra dabar, koks dabar numatytas misijų finansavimo mechanizmas, tik tai trukdo, o ne padeda. Taigi aš manau, kad tam, kad vyktų glaudesnė diskusija tarp mūsų ir nacionalinių mm, parlamentų gynybos ir saugumo srityje, mes turime kelti didesnius reikalavimus. Kalbant apie bendradarbiavimą, kalbant apie išorės veiksmų tarybos, tarnybos veiklą ir apie tarybos vaidmenį bei įvairių priemonių naudojimą kad jis būtų naudojamos tinkamai ir veiksmingai humanitarinės pagalbos, atsako į krizės priemonės ir taip toliau. To trūksta ir mes tai dabar matome. Buvo paminėti kai kurie teigiami pavyzdžiai, kaip bandoma padaryti tinkamą poveikį Tunise ar Ukrainoje. Bet yra ir labai reikšmingų neigiamų pavyzdžių, kur mūsų veiklos rezultatai, mūsų misija žlunga, tarkime, Sirija arba Libija. Ir mūsų nesėkmės galiausiai mums patiems neigiamai atsilieps ir išorės veiksmų tarnyba nesima tinkamų veiksmų ir valstybės narės ypač visiškai atsisako dalyvauti ir koordinuoti veiksmus. Taigi, nors e, iš tikrųjų Libija e, reaguoja iš dalies teigiamai, mūsų misija ten nepavyko ir tai mūsų kaltė. Ačiū, ponas Karlos Kostanėvės. Labai ačiū, pirmininkė. Tikrai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti posėdėje, kuriam jūs pirmininkaujate, gerbiamas e, pirmininkė Otmar. E, aš tikrai norėčiau padėkoti visiems prelegentams už e, išties įdomius pasisakymus. Praleisiu su jumis visą šią popietę. Aš šiame parlamente buvau e, e, susitikęs ir su savo frakcijos atstovais, tikrai tai labai džiugu. Na, dabar apie mūsų susitikimą keletą žodžių. Tikrai labai juo džiaugiuosi, manau, kad jis vyksta pačiu e, laiku. Taip pat manau, kad turėtumėm pasirūpinti tuo, kad vyktų kiek, daug, kiek manoma daugiau tarp parlamentinių susitikimų įvairiais lygmenimis, jos galėtų organizuoti vairios organizacijos. Europos parlamentas ir e, nacionaliniai parlamentai galėtų glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje. Aš tikrai e, e, pritariu tokiems susitikimams, manau, kad jie labai praturtina mūsų patirtį, mes galime vieni iš kitų daug išmokti. Na, o jeigu kalbame apie Portugaliją, tai norėčiau pasakyti, kad mes tikrai esame toli pasistumėję prieki, palaikome privilegijuotus ryšius su kitų šalių parlamentais. Dabar apie bendravimas su nacionalinė vyriausybė. Aš šiame procese taip pat e, dalyvauju. Manau, kad labai svarbu kontroliuoti, e, ką veikia mūsų vyriausybės tarptautinėse organizacijose. Mes e, turėtumėm pasižiūrėti ir kaip dirba mūsų vyriausybės atstovai įvairiose tarybos formacijose. Šiose srityje dar yra nemažai spragų ir čia dar tikrai e, reikėtų nemažai padirbėti. Kaip jau sakiau, tikrai norėčiau, kad e, nacionalinės vyriausybės, ar tai būtų kairiųjų ar dešiniųjų vyriausybės, būtų e, atidžiau kontroliuojamos nacionalinių parlamentų. Ypač, e, kai yra palaikomi ryšiai su Europos parlamentu ar e, kai vykdoma išorės santykių politika. Tikrai norėčiau, kad vyktų glaudesnis bendradarbiavimas tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Uh, Šiuo metu mes išgyvename tokį etapą, kai yra ieškoma pačių geriausių sprendimų. Vyksta nemažai tokio pabudžio susitikimų, tačiau kol kas dar e, nesuformavome tinkamo geriausio tokio bendradarbiavimo profilio. Šiandien vykstančios diskusijos galėtų būti e, viso proceso pradžia. Galbūt tai ir nėra pats ambicingiausias žingsnis, bet vis tiek tai galėtų būti pradžia. Europos parlamento nariai taip pat galėtų dalyvauti palaikant ryšius ir su tarptautinėmis organizacijomis. Bet prieš tai būtų galima konsultuotis ir su nacionaliniais parlamentais, kad jie galėtų išreikšti savo pritarimą arba nepritarimą. Galbūt tai ir nėra pats ambicingiausias žingsnis, bet ir kad ir kokia būtų didelė kelionė, ji prasideda nuo mažo žingsnelio. Taigi, tokia mano nuomonė. Dabar keletą žodžių apie jungtinių tautų tarp parlamentinę asamblėją kolega Gomes apie tai jau kalbėjo, tai yra iš tikrųjų yra didžiulis iššūkis būti atstovaujamam jungtinėse tautose ir kitose nacionalinėse organizacijose. Man atrodo, kad e, turėtų būti tiesiogiai renkami atstovai į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Tai būtų vėlgi pirmas žingsnelis į priekį. Galbūt pirmame etape galėtų e, e, veikti tokia generalinė asamblėja, kur dirbtų nacionalinių parlamentų atstovai. Na, bet tikrai suprantu, kad šis procesas dar truks labai ilgai, kol pasieksime rezultatų. Labai ačiū. Visų pirma, noriu Jūs pasveikinti grįžus čia atgal. Na ir dabar suteiksiu žodį poniai Gabrielė Kretien. Prašom. Paskutinę kalbėtą šiame etape. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, eu sunt epistemolog. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš e, esu demokratė, bet esu ir mokslininkė. Ir žinau, kad negalima e, rasti gero sprendimo, jeigu problema suformuluota blogai. Piliečiai tokiems sprendimams nepritartų ir remdamiesi tokią prielaidą mes turime dirbti labai kruopšiai, atsargiai. Jeigu mes norime sukurti tam tikrą demokratinį kontekstą, demokratinę aplinką, e, kur perduotumėm kompetencijas tam tikroms struktūroms, kurios nėra demokratinės ir jeigu mes norėsime vėliau tas struktūras kontroliuoti ir gauti iš jų informaciją. Jeigu norime, e, kad kažkas e, mums būtų atskaitingas, tai ta struktūra turi būti legitimi, teisėta nuo pat pradžių. Bet mes negalime perduoti atsakomybės už savo veiksmus. Teisėtumas, e, kažkokios struktūros teisėtumas turėtų būti siejamas su jos veiklos tikslu. Mes, ko gero, visi suprantame, kad galime prisijimti uh, E, atsakomybę ir už, kai kada už tokią politiką, kuri nėra teisinga, kuri galbūt siekia neteisingų tikslų. Pažvelkime, kaip šiuo metu vyksta Europoje taupimo priemonių politika. Jeigu ši politika nėra primtina, tai reiškia, kad galbūt kai kurių šalių atžvilgių buvo taikomos neteisingos priemonės kodėl mes turime įteisinti kai kurias priemonės, kurios nebūtinai yra teisingos. Mūsų pirmoji užduotis turėtų būti išrinkti tinkamus atstovus. Jeigu mes tvirtiname kažkokias priemonės, mes turime e, prisimti ir savo atsakomybę. Bet bėda yra ta, kad mes dažnai yra neįtraukiami priimant sprendimus europinių lygmenių, kartais taip atsitinka ir nacionalinių lygmenių. Mes e, norėtumėm didesnio skaidrumo, daugiau informacijos tam, kad galėtumėm diskutuoti. Galbūt e, kai kas iš mūsų esame ir patenkinti tokiu vaidmeniu. Nors e, ne visi tuo tiki, bet kai kurie žmonės galbūt taip ir nemano, bet ir parlamentarai yra žmonės, jie gali suklysti. Dabar e, žmonės parlamentu nepasitikė. Aš manau, kad ši problema yra siema ir su Europos semestro tikslų įgyvendinimu. Mes e, daug diskutavome ir apie biudžetą, valstybės išlaidas. Jeigu, tarkim, Europos e, semestre yra e, numatyta, kad turi būti taikomas tam tikros e, priemonės, gali atsitikti ir taip, kad vyriausybė nepritars tokioms priemonėms. Bet tokia atveju ir parlamentas bus tarsi suparaližuotas. Nenorėčiau toliau plėtoti filosofinį pamastymą, man atrodo, kad jau pasakiau viską. Ačiū. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams. Galbūt dabar ponas Moreira pabandys atsakyti patiktus klausimus, prašom. Aš e, porą papildomų pastabų Pridėsiu prie to, ką jau sakiau pasisakydamas anksčiau. Pirmiausia, šiandien mes kalbame ne apie ES tarp parlamentinį bendradarbiavimą. Mūsų susitikimo tema yra šio parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimas ne vien ES e, valstybių narių parlamentų, tose srityse, kurios aktualios tarptautiniu mastu. ir šį rytą, ir popietinėje diskusijoje kai kurios um, pastabos tarsi netitiko šio konteksto. Aš norėčiau paminėti du dalykus, reaguodamas į pastabas kai kuriuose srityse, kur ES turi kompetenciją, pavyzdžiui, bendrą saugumo ir gynybos politiką. Mes nedalyvaujame kai kurių tarptautinių organizacijų nariai tų organizacijų, kurios saugumo ir gynybos e, politika, pavyzdžiui, NATO's. NATO, e, jungtinių tautų ar Europos tarybos mes nesame šių organizacijų nariai. Tik valstybės narės yra šių organizacijų nariai. Bet aišku, yra Lisabono sutarties nuostatos, kur kalbama apie užsienio reikalus ir dalyvavimą užsienio politikoje ir sakoma, kad valstybės narės yra deleguojamos ES dalyvauti tarptautiniuose formuose ir jos turi laikytis bendros ES pozicijos. Aišku, kalbant apie tarp parlamentinės organizacijas, nacionaliniai parlamentai, o ne ES mm, parlamentas mm, dalyvauja tokiame bendradarbiavime, nes ES nėra tų tarptautinių organizacijų narė. Taigi, taip vyksta dalyvavimas tokiu, e, taip vyksta dalyvavimas tarptautinių lygmenių. Tačiau yra organizacijų, kuriuose arba ES dalyvauja kaip narė, arba yra ir ES ir valstybės narės organizacijos, pavyzdžiui, PPO. Nežinau kodėl, bet mes vis dar esame pasaulio priekybos organizacijos narės, nors dabar jau ne visai aktualios mums šios organizacijos taisyklės, tai gal ir kiltų klausimas, kodėl mm, vis dar dalyvavome, bet taip pat e, Maisto ir Žemės ūkio organizacija, Kyoto protokolas, kai kurios kitos tarptautinės organizacijos, mm, pavyzdžiui, energetikos e, hartija dar kai ką galėčiau paminėti, bet galbūt neverta vardinti visko. Taigi, kai kurių šių organizacijų atvejais ir Europos parlamentas, ir valstybių narių parlamentai galėtų būti šių organizacijų tarp parlamentinių susitikimų dalyviais. Ir yra tokių organizacijų, kuriuose dalyvauja tik Europos Sąjunga, o ne valstybės narės. Tai pavyzdžiui, būtų pasaulinė muitų organizacija. Tik ES yra šios organizacijos narė ir taip pat turėtų būti ir PPO atveju, bet kol kas taip nėra. Taigi Europos parlamentas e, kol kas. Tik Europos parlamentas e, šioje organizacijoje gali dalyvauti mm, šioje organizacijoje, ir atstov, kur atstovaujami parlamentai. Tai tokia yra situacija ir kadangi Yra organizacijų, kuriuose dalyvauja ir ES, ir valstybės narės, ir yra dokumentų, kuriuose pasirašė. Esame, mes e, turime stengtis puoselėti parlamentų vaidmenį tarptautinėje politikoje ir reikia tokį dalyvavimą skatinti, turime turėti atitinkamas sistemas, mechanizmus, kaip mes galėtume aktyviau dalyvauti tokiuose globaliuose formuose. Kai tik valstybės narės, o ne Europos Sąjunga yra organizacijos dalyvė, tai aišku, valstybių narių nacionaliniai parlamentai atsakingi už dalyvavimą, už ryšių palaikymą, Ir tais atvejais, kai Europos parlamentas nedalyvauja, nes ES nėra e, tarptautinės organizacijos narė. Jeigu ES yra tarptautinės organizacijos narė, tai šis parlamentas turi galimybę atlikti savo vaidmenį. Taigi mes labai daug turime darbo, turime ne vien nuspręsti, kaip mes dalyvausime, kaip mes galime stiprinti tarptautinių institucijų parlamentinę dimenciją, bet turime nuspręsti, kaip ir koordinuoti Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų darbą, mm, nes ir tokiu lygmeniu mes privalome dalyvauti e, tarptautinėje valdysenoje. Tokiose organizacijose kaip Pasaulio priekybos organizacija, kur ir ES, ir valstybės narės dalyvaujamės puikiai ir rodome tokį parlamentų dalyvavimo pavyzdį. Ir aš galiu pasakyti, kad kitas komiteto pirmininkas taip pat yra ES atstovas, taigi dabar PPO parlamentinės asamblėjos abu pirmininkai yra ES piliečiai ir Europos parlamentai. Aš pats ir mano kolega iš Švedijos, kuris yra ir Švedijos parlamento narys. Taigi, mano nuomonė taip ir turėtų būti. Mes turėtume pasinaudoti mm, tokia mm, struktūra ir dalyvauti, vengti susiskaldimo. Būtent tai buvo šiandien dažnai pabrėžiama. Mes iš tikrųjų mm, kyla grėsmė, kad bus per daug tarp parlamentinių organizacijų, per daug susiskaldimų, per daug posėdžių organizuojama. Žinau, kad e, yra toks pavojus, kad e, mes e, tapsime keliaujančiais parlamentais ar keliaujančiais parlamentarais ir tai tikrai nebus mm, tinkama ES piliečių akise. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Bijau, kad būsiu neteisingai supratusi pačią temą. Aš taip supratau, kad mes turėtume kalbėti apie nacionalinius parlamentus ir tai, kaip jie turėtų aktyviau dalyvauti Europos, europinėse procesuose ir globalizacijos procese. Aš taip supratau. Bet dabar panašu, kad diskusija tapo labai techninė Tai aš norėčiau šiek tiek grįžti prie to, kas mano nuomonė yra itin svarbu dabar. Kolegos, mano nuomonė labai svarbu politinė žinia, kurią mes perdodame savo piliečiams. O ta politinė žinia yra, nėra susijusi su tuo, kiek mes keliaujame, kiek yra organizacijų, ar mes e, sustinkame Briuselėje ar kažkur kitur, ar diskutuojame Europos parlamente ar kitose parlamentinėse asamblėjose, tai visai neesminiai klausimai šiandien. Ir aš esu tikra, kad e, mūsų šalise tikrai e, nėra taip, kad, pavyzdžiui, Graikijoje kažkur sėdėtų kažkas prie kavos, diskutuotų, ar parlamentarai, jos atstovaujantis, aktyviai dirba vienoje ar kitoje asamblėjoje. Ką nori žinoti piliečiai? Tai ar yra priimami tinkami politiniai sprendimai, kurie yra svarbus jų ateičiai. Tie sprendimai, kurie tiesiogiai susiję su piliečiais. Būtent todėl aš manau, kad nacionaliniai parlamentai galėtų vaidinti daug svarbesnį vaidmenį. Ir aš esu visiškai įsitikinusi, kad Europos parlamentas dirba puikiai. Aš e, dirbu, ir iš vyriausybės perspektyvos, ir Graikijos nacionalinio parlamento perspektyvos sėku tą darbą, kuris čia yra dirbamas. Bet aš manau, kad turi būti kažkoks mechanizmas, kuris mūsų priimamus sprendimus padarytų artimesniais piliečiams. Nėra, nebėra dabar klausimų, kuriuos būtų galima pavadinti vietos klausimas ar vietinės reikšmės klausimai. Visi vietiniai sprendimai dabar jau yra pasaulinės reikšmės, globalų sprendimai. Tik mes turime rasti būdą, kaip padėti piliečiams suprasti tų sprendimų reikšmę. O mes turime tokią situaciją, kai nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas kalba skirtingomis kalbomis. Kažkuria prasme tai nieko nenormalus. Tačiau reikia ir labiau tiesioginio ryšio, tiesioginės komunikacijos. Dabar e, komisija yra atsakinga mūsų vyriausy, prieš mūsų vyriausybės, o parlamentas yra atskaitingas mūsų piliečiams ir turi būti artimesnis jiems. Taigi, ko mums reikia, reikia užtikrinti, kad sprendimų kad mūsų prieimami sprendimai būtų artimesni piliečiams, kad sprendimai būtų priimami kitaip. Mes turime užtikrinti, kad nacionalinė politika, nacionaliniai politikai būtų aktyviau įtraukiami į dabar priimamus sprendimus. Ir mes turime, kaip įmanoma greičiau, dar prieš europinius rinkimus um, numatyti, kaip tai būtų galima padaryti. Mūsų partijos turi tos sprendimus pasiūlyti dar iki rinkimų, nes yra toks trūkumas, stiprėja euroskeptikų pozicijos ir labai daug žmonių įžiūri tik neigiamus aspektus visame kame, taigi mums reikalingos tikslesnės idėjos ir manau, kad prieš rinkimus mes būsime pasirengę kai kurias tų idėjų pristatyti. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, bijau, kad mums teks rasti vieną bendrą kalbą, mažiau technišką. Atsiprašau, jeigu pasakysiu per stipriai biurokratinę, mažiau technokratinę ir labiau politinę kalbą, kurią suprastų piliečiai, jeigu norime, kad būtume išgirsti. Ačiū. Very, very briefly, three points. I mean, I agree that Trys pastebėjimai. Aš sutinku, kad labai daug tų struktūrų atsirado ir labai sunku um, e, sureguliuoti jų veiklą, nes jeigu kažkas yra įkurta, tai paskui niekas nebeturi drąsos uh, paleisti. Vakarų Europos Sąjunga e, vienas iš pavyzdžių, bet e, aš kalbėjau apie nuoseklumą ir ponas Morera taip pat tą minėjo. Uh, Egzistuojančiose struktūrose e, parlamentai atstovauja nacionaliniams e, parlamentams arba Europos parlamentui ir jie turėtų veikti kaip europinis forumas. Ir e, tokiu būdu mes galėtume formuoti, perteikti bendrą ES poziciją. Kai kuriais atvejais veikti reikia ir kaip tarpininkui, nes yra uh, buvę atveju, kai išsiskyrė nuomonės tarp EPBO parlamentinės asamblėjos ir Europos parlamento rinkimų klausimais. Ir e, galima suvaidinti tikrai e, vaidmenį labai svarų. Atsiprašau, buvo minėta esbo, ne e pabau. Ir mes turime galvoti, aš galvoju apie savo patirtį saugumo gynybos politikoje. Parlamentas labai daug ką siūlo dabar ir mes žinome, kad ne viską galėsime įgyvendinti arba pasiūlyti valstybės narėms. Ir mes e, e labai rimtai vertinam, ar galima kai ką įgyvendinti ar ne. Tai kitas dalykas, tačiau tai yra interaktyvus procesas ir jisai labai svarbu vaidmenį yra suvaidinęs. Labai ačiū Jums leidus norėčiau paminėti vieną labai svarbią problemą. Ji pono Moreiros jau buvo šiek tiek paminėta. Šiandieną kalbam apie ES e, parlamentus e, globalios valdysenos e, sistemoje. Bet tie modeliai yra Vestfalijos modeliai, yra pagrįsta valstybių narių suverenumu E, tie modeliai ir Europos Sąjunga yra reali narė labai nedidelėme skaičiuje organizacijų PPO, e, FAO, Kodeks alimentarijos, yra kitų sutarčių. Kai kuriuose svarbiausiuose tarptautinėse organizacijose mes nedalyvaujame. Ar tai reiškia, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai uh, neturėtų glaudinti savo bendradarbiavimo priešingai. Aš manau, kad turėtų būti kuo gaudesnis bendradarbiavimas tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento, kad būtų atsikratyta to praeities paveldo. Mums reikia apmastyti viską tinkamai, atsižvelgiant į Lisabonos sutartį ir galvoti, kaip užtikrinti, kad ES būtų pilna vertis veikėjas tarptautinių lygmenių ir dalyvautų tinkamai dabar, nes, dabar m, mm, veikiančiose. Um, tarptautinėse organizacijose. ES turi, pavyzdžiui, išskirtinę e, kompetenciją tose srityse, kurios yra tarptautinio pinigų fondo e, sritis. Taip pat ir norėčiau priminti 13 ir 14 Lisabono sutarties deklaracijas, kur per šitą labai aiškiai, kad valstybės narės pačios mano, kad kokia yra valstybių narių pozicija dėl ES ir valstybių narių dalyvavimo tarptautinėse saugumo organizacijose. Jeigu mes norime apsaugoti ir skatinti europinės vertybės mūsų politikos kryptis, kurios yra šio Europos parlamento e, kūriamos teisėkuros procese, jeigu mes norime išsaugoti ir tinkamą teisinę tarptautinių lygmenių, turime užtikrinti, kad mes būtume tinkamai atstovaujami ir tarptautinėje jūrų organizacijoje, tarptautinėje darbo organizacijose ir kitose organizacijose. O dabar dėja ES yra tiesiog stebėtoja, kuri nuolankiai ir tyliai sėdi kartu su pilietinė visuomenė ir tik stebi. Aš manau, kad tikrai laikas šią prasme mums keistis ir parlamentų nariai turėtų suvokti, kad mes pralaimime, kad mes negalime išsakyti savo nuomonės ir užginti savo vertybių tinkamai ir veiksmingai. Ačiū. Na, nežinau, ar būtų galima rasti dar gražesnius e, pabaigos žodžius. Man atrodo, šioje sesijoje paminėjome tikrai daug svarbių dalykų. Dabar perduosiu e, pirmininkavimą ponui Martinės, kuris pirmininkaus antrai šios popietės sesijai. Labai ačiū visiems už šią diskusiją. Gracias.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

Vamos. Bueno, queridas colegas y queridos. Gerbiami kolegos, brangios kolegės. Pradėsime mūsų konferencijos paskutinę sesiją. Ir noriu pasakyti, kad klausiau pasisakymų ir dabar labai sunku susilaikyti nuo komentarų. Jeigu jūs man leistė labai trumpai posėdžio pabaigoje, apibendinsiu tas diskusijas, bet iš tikrųjų turime programą, kuri labai nubrėžia mūsų darbo kryptį. Paskutinė sesija prasideda, kuri mums leis visiems daugiau sužinoti apie atskiras organizacijas, tinklus kurie egzistuoja, ne visus mes e, žinome, ne apie visus Ir e, taip pat e, mums įdomu pasižiūrėti, kokios yra struktūros, kokios iniciatyvos, kurios e, yra susijusios su pilietinė visuomenė, iš jos kyla. Turime jau E, daug patirties, gyvename teisinės visuomenės sąlygomis, daugybę dešimtmečių ir šiandieną turime labai e, garbių svečių. Pirmiausia, norėčiau pristatyti brangę draugę Silvaną Kochmerin, kuri yra parlamento narė Europos ir e, ilgus metus ji buvo vicepirmininkė ir mes su ją prie to paties darbo stalo sėdėjome Taip pat e, ji pristatys labai įdomią iniciatyvą moteris e, parlamentuose globaliame e, forume. Ir mes labai daug dirbome, kad pirm, parlamentas padėjo surenkti pirmąją sesiją, kuri vyko Europos parlamente pernai lapkričio mėnesį ir dalyvavo e, maždaug 500 e, viešnių ir e, Silvana mums pristatys šią iniciatyvą. Taip pat norėčiau pristatyti Arno Leroy, kuris yra Prancūzijos nacionalinės asamblėjos narys Jisai atstovauja Ispanijos ir Portugalijos prancūzams ir prancūzėms, nes mes e, dalyvavome bendroje rinkimų kampanijoje. Taip pat jisai yra e, tvaraus vystymusi komiteto vicepirmininkas e, Globe Europe, ta organizacija vadinasi, ir taip pat dirba globalioje teisėkuros atstovų organizacijoje užsijima aplinkosaugos klausimais ir tvaraus vystimosi klausimais. Taip pat viena mūsų, kita mūsų viešinė. E, kitas yra mūsų svečias, Alain Destek, e, Briuselio parlamento narys. Ir e, jisai dirbo taip pat Global Action iniciatyvoje parlamentarų Taip pat prie stalo sėdi jo Lainen, Europos parlamento narys. Jo e, gyvenimo aprašymas yra labai ilgas, jisai vadovauja vyriausiems labai svarbiems e, parlamente komitetams ir bet kuriuo atveju jisai yra bendrapirmininkis e, kampanijos, kuri yra jungtinių tautų parlamentinė asamblėja Norėčiau, kad jūs pristatytumėte savo iniciatyvas, tinklus ir jeigu galima, e, prašyčiau kalbėti, kai galima trumpiau, nes pusė šeštos jau reikės mums palikti e, salę. Taigi, Silvana, tau pirmąjį suteiksiu žodį, prašom. Thank you, Miguel. Thank you very much for... Ačiū, Migelė. Labai ačiū, kad mus pristatėjai taip gražiai. Aš norėsiu pakalbėti apie e, globalų moterų parlamentuose forumą ir taip pat norėčiau padėkoti Migelį tau už visą paramą e, fon, mūsų forumui nuo pat pirmosios dienos. Buvo tikrai labai naudinga uh, Mm, čia mums susitikti per pirmąją steigiamą sesiją Europos parlamente. 9 tūkstančiai e, moterų parlamentarių yra pasaulyje ir tikrai tas skaičius yra labai labai žemas. Jeigu pasižiūrėtume į tą skaičių, tai suvoktume, kad e, mažiau negu 20 procentų visų pasaulio parlamentarų yra moterys. Ir tos Mm, mm. Šiaip tai to, moteris sudaro daugumą pasaulio gyventojų ir tokį nedėlį procentą jos e, sudaro parlamentuose. Mes e, galvojame, kaip e, užsitikrinti forumą, kuriame būtų galima pasikeisti e, svarbiais klausimais, kurie išeina toliau negu tik tai klasikiniai e, lyties aspektai. E, svarbu ir tarptautinis bendradarbiavimas. Ir apie tai galvojom ir aš pamaniau, kad būtų labai įdomu įsteigti forumą ir e, galvojau, gal moteriams parlamentarėms būtų įdomu susiburti ir tarpusavėje pasikalbėti. Lapkričio mėnesį, lapkričio pabaigoje buvo surinkta pirma konferencija, matėme e, entuzijazmą, kaip Michelangelo sakė, daugiau negu 500 dalyvių buvo iš 106 e, šalių ir galite įsivaizduoti, kokia buvo kultūrinė įvairovė. Uh, pozityvios diskusijos e, vyko per pirmą dieną. E, dar sėdėjo žmonės pagal nacionalinės delegacijas, o paskui visi, visos e, išsibarstė ir pradėjo kreiptis vieną į kitą sesę. E, vi, tikrai matėme daug emocijų nes e, daugelėje parlamentų moterys sudaro mažumą ir buvo e, labai įdomu joms tarpusavėje pabendrauti, susitikti. Taip pat e, kitas dalykas, daug motero, moteris atstovavo skirtingoms partijoms, jų patirtis labai skirtinga, kai kurios buvo tiesiog išrinktos, kai kurios Saudo Arabijoje šūros paskirtos. Uh, Taip pat buvo viešnių iš šalių, kuriuose neseniai tik pirmieji laisvi rinkimai įvyko, kai kurios iš senų demokratinių valstybių buvo, bet e, Mišel Bašle vieną kartą labai gerai apibendrino tai, kas buvo, svarb, kas buvo svarbiausia mūsų diskusijose, dabartinė Čilės prezidentė. Viena uh, E, moteris, e, kai yra lyderė, ji pati pasikeičia, kai daug moterų yra lyderės, jos pakeičia visuomenę. E, mes kalbėjome, kaip sakiau, ne tik apie klasikinius lyties klausimus, bet norėjome sutelkti moteris. Aišku, mes neišskiriame vyrų, turėjome kiekvienoje sesijoje vyrų kalbėtojų ir tarp klausytojų buvo lapkričio mėnesį vyrų Mes reguliariai dabar sieksime renkti globalės konferencijas, regioninių konferencijų daugiau, kad e, taip pat bus atliek, atliekami tyrimai, papildant tarp parlamentinės sąjungos darbą e, apie lyties dalykus ir mes e, sieksime bendrauti su visomis moterėmis parlamentarėmis ir tikimės, kad kažkada ta mažumos situacija pasibaigs ir moteris ateis diena, kai moterų parlamentarių bus maždaug 50 procentų mažiausiai. Man atrodo, kad tuo ir apsiribos, nes prašėte kalbėti trumpai. Labai ačiū. Labai ačiū Silvana, labai ačiū už tai, kad e, pristatai klausimą ir kad trumpai kalbėjai taip pat. Dabar suteiksiu žodį ponui Leroy, kuris atstovauja teisėkuros institucijos atstovams. Prašom žodis Jums. Ačiū, gerbimas pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau, norėčiau padėkoti Jums už kvietimą. Norėčiau, e, kad e, pristatyti pakvietė mane Globe Europe požiūrį ir uh, Taip pat norėčiau dar e, e, sureaguoti tai, ką sakė kolegos iš Graikijos. Manau, jog e, klausimas kalbos yra labai svarbus. Mes neseniai patvirtinome rezoliuciją Prancūzijoje, kuri e, skirta e, paskatinti parlamentų bendradarbiavimui Lisabonos sutarties kontekste. E, Žinome, kad po kelių savaičių praktiškai vyks rinkimai į Europos parlamentą ir mes turėtume grįžti prie tam tikrų bendradarbiavimo metodų tarp parlament, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Aš e, Nacionalinė asamblėje taip pat dirbu Europos reikalų komitete ir e, pradėjau kaip e, bendradarbis politinis e, savo karjerą ir Europos parlamente. Ir matau, kaip keičiasi situacija, kaip atrodo nacionalinė perspektyva, jeigu žiūrėsime į pavyzdžiui direktyvų, reglamentų projektus ir į nacionalinius interesus, mes dažnai pamatome tuos projektus per nelik vėlai, labai vėlai. Mes turėtume užsitikrinti bendrą bendrą vienodą ritmą, nes Europos piliečiai yra labai pažeidžiami, bent jau apie tai kalbu iš savo patirties, kurie nuo to kenčia. O jau kalbėsime apie pozityvesnius dalykus, tai uh, Globe mm, e, yra. Uh, Globe Europe tikslas yra nau, naujai pasižiūrėti į vairius klausimus, pavyzdžiui, tokius klausimus kaip bioįvairovė, klimatas, miškai. mes e, e, tiek viršinėse, tiek apatiniuose rūmuose nagrinėjame tuos klausimus. Yra ir asmeninių iniciatyvų. Pavyzdžiui, pernai birželio mėnesį ir mes, pavyzdžiui, pateikėme tam tikrų iniciatyvų aplinkosaugos srityje. Kitas dalykas - regioninis bendarbiavimas. Aš esu koordinatorius Europinės antenos. Mes bandome e, užtikrinti platformą, kurioje būtų galima keistis informaciją, e, keistis geriausios praktikos pavyzdžiais. Tai vyksta gana dažnai Europoje ir mes E, bandome dalyti savo patirtimi, e, bendravome su kitais, pavyzdžiui, buvome nuvykę į Kiniją e, pernai ir pristatėme pasaulio mastu Europos aktualijas su Džonu Preskotu, aš buvau nuvykęs ten. Uh, Ir e, mes pristatėme nacionalinės patirties pavyzdžius ir buvo su kinais mums įdomu pabendrauti e, Pavyzdžiui, taip pat mes e, pristatėme e, mūsų naujus planus dėl atidėjimo į rezervą apivartinių taršos leidimų, o kinai pristatė savo poziciją dėl leidimų e, kontrolės sistemą ir panašiai. Ir buvo labai įdomu parlamentų lygmenių pakalbėti apie tuos dalykus globalių pasaulio mastu. Dar vienas dalykas, kuris E, tampa tokiu partizaninės kovos dalyku, e, tai yra klimato kaita. 2015 e, metais COP konferencija vyks Prancūzijoje, mes dirbame, rengiamės ir manau, kad parlamentų aspektas yra labai svarbus. Visas darybos, kaip jūs puikiai žinote, yra tarp vyriausybinės COP, e, aš buvau Katare e, ir kitur, e, kai vyko darybos. Ir tai yra techninės diskusijos ir nevyksta jokių politinių realių diskusijų, pavyzdžiui, apie poveikį piliečiams. Ir man atrodo, kad mes, kaip parlamentų nariai, esame atsakingi už tai, kad iškeltume tam tikrus klausimus. Pavyzdžiui, klimato kaita, matome dabar audras, e, potvinius Europoje. Ir e, tie e, dalykai tampa vis aktualesni. Mes Žirond praradome 5-7 metrus pakrantės toje teritorijoje, pajūrio dėl e, audrų. Turėjome kopas, o dabar matome, kad yra e, išplautas smėlis pakrantėje. E, taigi aplinkos saugos klimato dalykai tampa piliečiams vis aktualesni. Kitas naujas dalykas. Jūs žinote, kad socialistai vienaip žiūri į tą klausimą, o mes. E, ką... E, ir, ir, ir e, yra, turime galvoti apie piliečių baimės, nuogastavimus dėl Europos kitų dalykų. Ir Globe, Globe Europe Taip pat ketina surenkti tam tikrų renginių e, tuo metu, kai vyks COP15 e, konferencija. Ir, ne, ir e, kviečiu jūs taip pat atvykti į tą konferenciją į Paryžių. COP15. 2015. Dabar suteiksiu žodį ponui Destechė, kuris e, atstovauja e, parlamento nariams globaliuose veiksmuose. Bandysiu pirmininkė, nežinau, ar man pavyks pas pasirūpinsiu, užtikrinsiu, kad jūs laikytumėtės jūsų pasisakymų skirto laiko. Ačiū. Norėčiau pristatyti jums e, parlamentarai e, pasau, parlamentarų pasauliniai veiksmai. E, ši organizacija vienyje apie tūkstantį parlamentarų. Ir uh, nariai pagrindinai veikia žmogaus teisų ir valstybės teisų srityje. Ši organizacija buvo sukurta siekiant kovoti su e, su brandolinio ginklo sklaida, užtikrinant nebrandolinės brandarinio ginklo sutar, panaikinimo sutarties įgyvendinimą ir dabar mes imamės ir europinių iniciatyvų, tai yra mes palaikome ES iniciatyvą uh, užtikrinti, kad būtų jungtinėse tautose paskelbta, um, mir, paskeltas mirties bausmės moratoriumas 2014. -aisiais. Sierra Leone, Jamaika, Surinamas, uh, Senegalas rengėsi tai padaryti ir mes siekiame, kad šalis, kurios dar ne, neišreiškė pritarimo moratoriumui į e, susitikimą New Yorke, atvyktų pasirengę jam pritarti ir kad būtų priverstos balsuoti už mirties bausmės moratoriumą, nes dažnai valstybės oficialiai sako taip, pavyzdžiui, Senegalas teigia, kad jį pasisakytų už, tačiau kai reikia balsuoti, uh, konkrečiai tai nežengė to žingsnio. Siekiame, kad valstybės nuosekliai laikytųsi tos pozicijos, kurią atstovauja. Šios organizacijos e, parlamentarai už pasaulinius veiksmus didžiausia sėkmė buvo paramos e, kampaniją Romos sutarčiai ir sutarčiai dėl tartautinio baudžiamojo teismo. Šiuo metu Romos sutarties dalyvėmis yra 120 valstybių ir mes prisidėjome e, prie to, kad net 76 iš jų ratifikuotų Romos sutartį. Dabar atrodo tarsi suprantamas dalykas, kad e, tarptautinį baudžiamą į teismą palaiko daugybė valstybė, tačiau pradžioje taip nebuvo prieš 15-20 metų. Mūsų kolega iš Portugalijos, ponas Margajas, kuris yra čia, mes draugės su juo e, Lisabonoje surengėme e, portugališkai kalbančių valstybių e, konferenciją ir tos valstybės e, Lisabonoje susitarė ir, pavyzdžiui, Brazilijos atstovai grįžę į Braziliją ratifikavo Romos sutartį. Po to, kai Brazilija žengė tokį žingsnį, buvo, tapo daug lengviau įtikinti kitas Latino Amerikos valstybės pasiekti į, į, į jos pavyzdžių. Pavyzdžiui, Čilė e, ilgą laiką dėl, dėl šalies istorijos, dėl Pinocheto valdymo nenorėjo ne, žingti šio žingsnio. Ir mes dirbome taip pat su Paragvajumi, kitomis Čilės kaiminėmis valstybėmis, siekdami įtikinti jas ratifikuoti tą sutartį. Veikiausiai prisimenate, kad pir... Europa buvo pirmoji, pirmasis žemynas ratifikavęs tą sutartį, po to buvo Latino Amerika, Azija e, vėliau. E, sudėtinga buvo Japonijos atveju ir kai Japonija ratifikavo tą sutartį, tai iš tikrųjų paskatino ratifikavimo procesus Azijoje. Aš e, pasakoju visus šiuos pavyzdžius, bandydamas papasakoti, kaip praktiškai ir konkrečiai mes dirbame ir siekiame konkrečių apčiuopiamų rezultatų. Daugybė mažų valstybių nėra, neratifikavusios tos atės, pavyzdžiui, komorai. Mes bandome, mes bandome įtikinti konkretų parlamento narį, atskirą parlamento narį iš tos šalies e, imtis žingsnių, taip ir padarėm ir paskui komorai ratifikavo. E, panašiai elgiamės ir su kitomis mažomis valstybėmis, bandome jas paskatinti žengti tą žingsnį, peržengti tą slengstį ir ratifikuoti Romos sutartį. Ir šiandien svarbiausias iššūkis yra įvykiai Afrikoje E, Bašyras ir, e, ir Kenijata yra ieškomi tarptautinio baudžiamojo teismo e, Afrikos. Afrikos sąjunga paskelbė rezoliuciją dėl šiuo klausimo. Svarbiausia, kad Afrikos valstybės palaikytų tarptautinio baudžiamojo teismo veiklą. Mes turėdami sa, savo kuklės ribotas priemonės, bandome subalansuoti valstybių vadovų įtaką ir įtikinti e, mūsų parlamentarus. E, iš Afrikos valstybių parlamentų mūsų organizacijoje yra nemažai narių, kad, kad šie dirbtų su savo valstybių vadovais. Afrikoje dažnai yra prezidenciniai režimai, uh, E, ir parlamentas ne visada vaidina svarbu vaidmenį, bet mes tikimės, kad būtent tokiu būdu per parlamentą bus išgirstas ir, ir kitoks Afrikos balsas ir kad Afrikos valstybės kol kas priešiškai vertinančios atutinį baudžiamą į teismą pakeis savo nuomonę. Mes taip pat aktyviai veikėme e, sutarties dėl prekybos ginklais atveju. Ji buvo ratifikuota vasarą, praeisę vasarą New York'e. Mes raginame valstybės ratifikuoti tą sutartį, priimti atitinkamą įstatymą ir paskui ištikrinti jo įgyvendinimą. Užbaigdamas, ponė pirmininkė, norėčiau pakalbėti apie Centrinę Afrikos Respubliką. Šiandien mus ypač neramina tai, kas vyksta Centrinės Afrikos Respublikoje. Kaip žinote, jau daugelį mėnesių kaimininių valstybių pajėgos E, dažnai didžia dalimi musulmonų, ten yra nužudę nemažai krikščionių. E, šioje šalyje buvo vykdyta karo nusikaltimų, kai kuriais atvejais buvo genocido atveju. Ir daromas spaudimas, kad rezoliucija, dėl kurios buvo uh, E, saugumo taryboje balsuota sausio mėnesį. Jos septintasis skyrius, pagal kurį leidžiama naudoti, panaudoti ginklą, e, paragintų kitas valstybės dislokuoti savo pajėgas Centrinės Afrikos Respublikoje. Ir jūsų, gerbiamas deputatė, valstybė taip pat Belgija, Švedija, Estija ėmėsi žingsnių šios šalies atžvilgių. Tačiau prisiminkime, ką išgyveno Ruanda. Netaip jau seniai ir, ir jeigu tas pats pasikartotų čia, tai būtų tikrai didelis smūgis, nesėkmė tarptautiniai bendruomeniai. Mes turime padaryti viską, kad užkirstume kelią genocidui Centrinės Afrikos Respublikoje. Labai ačiū, o galiausiai suteiksiu žodį ponui Leinen kuris e, turi patirties e, dirbdamas e, su jungtinėmis tautomis. Ponas Leinen vadovavo konstitucinių reikalų komitetui, o taip pat ir aplinkos apsaugos komitetui. Jis palaikė visada glaudžius santykius su jungtinėmis tautomis. Jis yra vienas iš Europos parlamento veteranų ir uh, tikrai yra sukaupęs patirties e, su įvairiomis iniciatyvomis, kurios yra aktualios piliečiams. Prašom. Ačiū, Miguelė. Aš norėčiau padėkoti už suteiktą galimybę dabar pristatyti Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Iš tikrųjų, jau ne vienerius metus aš dirbu globalios demokratijos srityje ką tik buvo pristatyta globalių veiksmų e, kampanija ir iš tikrųjų e, ji buvo susijusi ir su tarptautiniu baudžiamuoju krim, e, tribunalu. Mes kalbėjome apie tai šiandien, kad globaliai valdysenai reikia ir atitinkamos kontrolės. Ir daug kas reikalauja, kad jungtinėse tautose būtų uh, įsteigtas tam tikras parlamentas. Nuo 2007 metų e, vis kas nors e, ragina surenkti jungtinių tautų parlamentinę asamblėją. E, Prieš, maždaug kalėdinių laikotarpių aš surinkau su kitais parlamento nariais apie 3000 parašų iš įvairių asmenų visame pasaulyje. E, mums pritarė ir kai kurie Nobelio premijos laureatai ir jie sakė, taip, šalia vyriausybių e, turėtų būti atstovaujami ir parlamentai. Mes e, girdėjome, kad jau keletą metų IPO turi stebėtojo statusą ir tai jau yra didelė pažanga, tiksliau tai yra IPU Jau 60 e, metų egzistuoja jungtinės tautos New York'e ir galų gale pasiekta tokia pažanga. Bet vis dėlto mes jungtinėse tautose tebesame stebėtojai. Ir parlamentai, kuriuos išrenka piliečiai, niekada e, nepasiteisins uh, E, nepasitenkins, jeigu jie bus laikomi lygiaverčiais e, su nevyriausybinėmis organizacijomis. Mes esame piliečių atstovai, dabar pasaulis tampa vis labiau globalizuotas, kyla vis daugiau vairių problemų. Primama vis daugiau vairių sprendimų ir iš tikrųjų yra reikalinga demokratinė kontrolė. Generalinė asamblėja yra pagrindinis jungtinių tautų organas pagal dešimtą straipsnį, tačiau jungtinėse tautose pagal 22 e, straipsnį hartijoje yra ir papildomi organai, papildomos struktūros. Ir netaip jau sunku būtų priimti e, sprendimą, kad reikia tokio šalutinio organo, kuris vis dėlto būtų integruotas į jungtinių tautų sistemą. Ir tai galėtų būti parlamentinė asamblėja. Per pastaruosius metus ši idėja susilaukė nemažos paramos. Europos parlamentas paskelbė rezoliuciją plenarnėje sesijoje. Taip pat ir taryboje taip atsitiko Afrikos parlamentas paskelbė savo rezoliuciją Latinų Amerikos e, parlamentas padarė tą patį. Tokios rezoliucijos pasirodė ir Indijoje, ir Afrikos, ir Latino Amerikos šalių parlamentuose. Taigi parlamentarai pasisako už tai. Ir IPU žingsnis buvo tik tais pradžia, labai graži pradžia. Tai yra pradžia, bet ne pabaiga, reikia žengti tolimesnį žingsnį. Ir tai e, galėtų padaryti arba IPU, bet tuomet reikėtų uh, pakeisti IPU statusą nuo parlamento asociacijos iki jungtinių tautų organo. Apie tai dar galima būtų padiskutuoti, bet vis dėlto man tokia idėja atrodo gana sunkiai gyventinama. O jeigu taip neatsitiktų, tai tuomet reikėtų pagalvoti apie tai, kad jungtinėse tautose reikėtų steigti papildomą struktūrą pagal 22 straipsnį tai būtų tokia parlamentinė asamblėja, nereikėtų iš esmės, nereikėtų keisti jungtinių tautų statuto, tai niekaip neįtakotų generalinės asamblėjos ar generalinio sekretariato jungtinėse tautose darbo. Taigi tokia parlamentinė asamblėja būtų konsultacinė asamblėja, kaip kad, pavyzdžiui, yra e, Europos taryba, kaip ir šis Europos parlamentas pradėjo savo veiklą kaip patariamoji asamblėja. Na ir privalumai yra akivaizdus. Jeigu uh, viso pasaulio parlamento nariai susirinktų ir e, tuomet visiškai kitokios diskusijos vyktų apie pasaulio problemas. Jos būtų, e, tai būtų parlamentinės, o ne diplomatinės diskusijos. Būtų galima teikti užklausas generaliniam e, sekretoriui ar kitam atsakingam jungtinių tautų pareigūnui. Ir Taip geriau išsiaiškinti pasaulinės problemas būtų galima renkti ir klausimus, galima būtų gilintis į problemas, galima būtų teikti rekomendacijas. Na ir vėliau būtų galima e, stebėti, kaip, būt, kaip yra valdomi jungtinių tautų e, lėšos, kad jos būtų panaudojamos e, teisingai, sąžiningai, skaidriai. Taigi, tikrai um, tokia parlamentinė asamblėja negalėtų būti tokia didelė kaip e, Kinijos parlamentas, kur yra uh, e, 3000 narių. Tokia e, parlamentinė asamblėja galėtų sudaryti, ją galėtų sudaryti nuo 700 iki 900 narių, po porą narių iš kiekvienos pasaulio šalies. Bet kyla štai toks klausimas, ne visos šalis yra demokratinės, yra ir diktatūrų, ar ir diktatūras atstovautų Aš e, dalyvauju ir palaikant ryšius su AKR šalimis e, ir e, tokioje ir matome, kad tokia šalis atstovauja netiesiogiai išrinkti asmenis. Galbūt tokia jungtinių tautų parlamentinė asamblėja paskatintų demokratinį procesą visame pasaulyje. Uh, prisimenu 8-9 dešimtmetyje su tarptautiniu baudžiamuoju e, tribunolu buvo plėtojama panaši vizija, per porą metų pavyko parengti statutą ir per porą metų pavyko suderinti statutą ir dėl UNPA. Ir aš manau, kad galbūt dar šio dešimtmečio pabaigoje arba įvyks didžiulė jungtinių tautų e, organizacijos reforma arba e, šalia jos bus tikrai padaryta pažanga. Ir 21 amžiuje e, globali valdysena bus susieta ir su globalia demokratija. Ir aš manau, kad mums visiems tai tikrai patiks. Ačiū. Labai ačiū. Jau dabar Suteiksiu žodį kalbėtojams, kurie išreiškė norą pasisakyti. Nėra daug norinčių, bet e, anksčiau jau e, kalbėjome apie tai, kaip e, gauti informacijos, kaip praturtėti iš to. Jau gavome informacijos daug per praėjusias valandas, reikės ją kažkaip apdoroti Kai kurie kolegos jau išvyko, netiek daug mūsų liko, bet norėčiau pakviesti ponę Krecu iš Rumunijos, yra senatorė, buvusi Europos parlamento narė ir mūsų brangi draugė. Prašom. Dėkui, Migeli. Ačiū. Šiandien po pietų Mes nekartą girdėjome frazę mąstyk e, e, globaliai ir veik vietinių lygmenių, bet ši frazė neturėtų likti e, tušti, tuščiai žodžiais, šią frazę turėtų sekti ir veiksmai. Mes jau nekartą sustinkame įvairiose konferencijose, forumuose, bet nepaisant to mes vis tiek mastome vietinių lygmenių ir e, veikiame vietinių lygmenių. Aš manau, kad jungtinių tautų parlamentinė asamblėja galėtų būti gera idėja, bet e, aš nuogastauju, kad e, ši idėja nebūtų veiksminga, kol pačios politinės partijas nepasikeistų, netliktų reformų, kol nepasikeistų politinis požiūris kol nepasikeistų ir mūsų politiniai metodai. Aš manau, kad ES mūsų galimybės yra ribotos. Mus riboja tam tikras politinis požiūris. Spalio mėnesį įvyko parlamentarių moterų e, susitikimas ir uh, Ten buvo tikrai daug atstovių iš kitų šalių, ne Europos. Aš pati pasisakau už parlamentinę asamblėją jungtinėse tautose, bet bijau, kad situacija realiai nepasikeis, kol tarptautinių lygmenių ir toliau egzistuos tarp vyriausybinio bendradarbiavimo forumai. Be abejo, mes palaikysime gaudžius ryšius su kolegomis e, kitose pasaulio šalise, bet tikrai abejoju, Ar mums pavyks padaryti didesnę įtaką? Ar didesnį poveikį? Aš manau, kad mes turėtumėm peržiūrėti e, ryšius su nacionaliniais parlamentais ir nacionalinėmis vyriausybėmis. Nacionaliniai parlamentai yra praktiškai pavaldus e, nacionalinėms vyriausybėms. E, taip pat e, juos pavergia ir rinkos. Aš manau, kad mums reikia pradėti nuo nulio, nuo pat pradžių. Mums reikia demokratinių institucijų ir pačių žemiausių lygmenių ir tik tuomet galime kilti viršų. Jeigu Mes sukursime tik tam tikrą skėtinę, pačią viršutinę organizaciją, tai ji neprims demokratiškai pagristų sprendimų. Ačiū. Gracias, eh, Gabi. Ačiū, Gabi. Dabar suteiksime žodį kolegai Kalninčiui iš Latvijos. Labai ačiū, ačiū visiems kalbėjusiems, ypač e, Silvanai Kochmerin, kuri kalbėjo apie moterų vaidmenį. Noriu pasakyti Jums, kad mes turėjome Latvijoje prezidentę, e, turime parlamento pirmininkę moterį taip pat, ką tik tai e, paskirta yra pirmoji moteris ministrė pirmininkė. Mūsų šalis vis e, labiau pripažįsta svarbu moterų vaidmenį. Bet aš norėčiau pakalbėti dar apie vieną interesų grupę, kurią niekas nekalbėjo iki šiol, tai yra jaunimas. Vienas iš ES prioritetų yra kovoti su jaunimo nedarbu. Taip pat žinome, kad Šiaurės Afrikoje demonstracijos sukilimai prasidėjo dėl to, kad daug labai jaunų žmonių iki 30 metų neturi darbo. Europoje e, gyventojai senėja, kitose pasaulio dalyse e, padėtis yra priešinga. Ir mano klausimas būtų toks, ką galime padaryti, kad labiau trauktume jaunų žmonės į visus procesus. Ir aš jeigu e, kalbėsime apie e, rinkėjų skaičių Europos parlamento kitose rinkimuose, jaunų žmonių ateina nedaug, nes jiems tai nerūpi. Manau, kad reikia svarbu investuoti jaunimą, įtraukti jaunus žmonės, parengti juos ir ypač e, svarbu juos sugdyti. E, nes jie paveldės bet kokį e, valdysenos modelį, kurį mes sukursime ir turėsi jam vadovauti. Labai ačiū. Pone Kalniš, daugiau niekas neprašė žodžio, tai paprašysiu kolegų, kad e, sureaguotų kiekvienas iš jų į tai, ką pasakė du kolegos iš salės. Ir tuomet e, e, galėsime išklausyti vieni e, kitų dabar sukeisiu tvarką pasisakiusių. Pirmam suteiksiu žodį savo draugui jau Lainin. Gali kalbėti, bet ne per ilgai kalbėti. Gabriela hat das Gabriel paminėjo problemą, kad e, mes diskutuojame europiniu ir globaliniu, globaliu lygmeniu. Ir e, ar tam pritarė visuomenė, koks yra grįžtamasis ryšys e, su kilmės šalimi? Dėl jungtinių tautų parlamentinės asamblėjos jis, ji, ji turėtų privalumų, nes e, parlamentarai dirba kitaip negu kad diplomatai. Parlamentarai kalba atviriau, aiškiau, jie e, tiesiai viską sako. Ir manau, kad e, globalių lygmenių tokiu būdu susiformuotų tam tikrų politinių srovių, kaip atsitinka kiekviename parlamente. Taigi pasaulis įgytų tam tikrą politinį veidą, ir galbūt paskui tuo susidomėtų ir žiniasklaidos, žiniasklaida būtų pradėti renkti e, reportažą apie tai. Bet jeigu kažkokia šalyje demokratijos nėra arba ji visiškai supuvusi, tai ko gero nebus labai pasitikima ir tarptautinėmis struktūromis. Kartais yra ir atvirkščiai. E, kartais e, atlikus apklausą paaiškėja, kad e, tarptautinės struktūros turi žymiai geresnį įvaizdį gyventojo akise negu kad vietinės struktūros. Ačiū. Ačiū. Jau dabar Alendis Teks. Labai ačiū. Norėčiau kolegiai iš Rumunijos pasakyti, kad visiškai pritariu jai. Svarbiausias dalykas yra veikti globaliai, bet reaguoti lokaliai bet e, tai labai skirtingi dalykai, kiekviena šalis yra skirtinga. Visi e, puikiai e, pritarė minčiai, kad reikia panaikinti mirties bausmę, bet kai pradėjai konkrečiai apie tai kalbėti, pavyzdžiui, su parlamentarais iš Kongo Kinšaso apie tai kalbėjo, kalbėjome, bet jie tada sako, kad ta mirties bausmė netoks jau blogas dalykas. Uh, E, reikia galvoti apie tai, kad parlamentarai negali visiškai visais atvejais atsijungti, atsiskirti nuo vietos gyventojų. E, galbūt parlamentarai turi savo viziją, bet taip pat jiems reikia atsižvelgti ir rinkėjų nuomonę. E, labai malonu, kad kolega kalbėjo apie tarptautinį baudžiamą teismą ir teisingumo. Beveik visas Latino Amerikos e, šalis yra e, ratifikavusios e, tarptautinio teismo statutą, bet yra keturios šalis Salvadoras, Nikarava, kurios to nepadarė. Bet kaip dabar vietos lygmenių įtakoti tą šalis labai sunku pakeisti jų nuomonę. Ir uh, Manau, kad kolega turi la, yra labai teisus dėl jaunų žmonių, nes jaunimas yra susijęs su bet kokia sritimi ir ne visuomet e, nacionalinė politika labai ryški Prancūzijoje, e, Vokietijoje, Belgijoje e, matome priemonės bet yra kitas dalykas moteris parlamentarės yra kai kur daugiau netgi parlamentarių ne, moterų negu vyrų, pavyzdžiui, Ruandoje. Ir E, kitur yra, pavyzdžiui, kvotos parlamentarėms, taip pat studentėms, neįgaliesiems. Yra kvotų sistema taikoma, kuri padidina atstovavimą. E, sunku, pavyzdžiui, jaunus žmonės įtraukti, bet galbūt ir čia galima pasitelkti tas e, kvotas. Dabar suteiksime žodį ponui Arno Ruo. Ačiū, Migelė. Uh, Aš savo pasisakymę taip pat bandžiau papasakoti apie tai, kad bandau e, remtis kai kurių parlamento asociacijų e, praktiniais veiksmais. Mm, Ieškame sprendimų ir draugė turėtume atlikti analizę ir vertinti, kur mes esame šiandien ir kodėl. E, Atsavaujamoji krizė tikriausiai ją išgyvena ir Europa, ir Prancūzija, ir Belgija. E, Aš e, atstovauju prancūzus gyvenančius už Prancūzijos ribų, kurie turi Europos pilietybę. Apie tai kalbama jau ilgą laiką tekstuose, sutarčių tekstuose tai rašyta, bet vis dėlto monopolį šioje srityje turi valstybės. Aš, pavyzdžiui, gyven, gyvenu, kai gyvenau Portugalijoje, balsuojant visą laiką turėjau kreiptis į Prancūzijos konsulatą. Ir šiandien piliečių, piliečiai kai kurių daly, dalykų jau nebesupranta ir nebeskiria. Ir šiandien, nors žmonės žino, kad e, vis visus svarbiausius sprendimus prieima, priima taip vadinamas retas trojka, kuri neturi jokio legitimumo. Mes turėtumėme dirbti parlamentarizmo dvasia. Ir pavyzdžiui, pakalbėkime apie jaunimą politikoje politikų, šimtų politikų 40 metų Europoje yra labai mažai. Ir to, tos amžiaus grupės žmonės paprastai konfliktuoja su, su tais, kurie jau yra pasirengę išeiti į pensiją. Ir kalbant apie jaunimo padėtį e, Prancūzijoje, tai jiems labai sunku šiandien prasimušti. Taigi jaunų žmonių tarp parlamentarų yra tikrai labai mažai ir E, pavyzdžiui, neseniai lankiausi Ispanijoje ir mes bandėme kalbėti apie tai, suvokti, kaip reikėtų pajudėti iš tos aklavietės. Kalbu, kalbu apie judėjimą indignados, pasipiktinę. Ir būtina konkurencija. Uh, Jei, manau, kad jeigu nesugebėsime e, to priimti, to įsisavinti, už 10-15 metų e, įsivyraus visiškai kitoks gyvenimo modelis. Galime nuspręsti, kad jaunimas yra Europos politikos prioritetas, puiku. Tačiau, jau, pavyzdžiui, jaunimo garantijų schema. Uh, E, mums, pažiūrėjau, Prancūzijoje mes bandome suvokti, kaip ji funkcionuos, kaip ji bus įgyvendinama, kas galės pasinaudoti tos schemos privalumais. Man, aš pasigendu sparčių sprendimų, spartaus reagavimo į šias problemas. Ypač šalise, kurios atsidūrusios ypač sudėtingoje padėtyje. E, Ispanijos jaunimas vyksta į Vokietiją, turime kalbėti tikriausiai ir apie atlyginimų skirtumus tarp valstybių narių čia. Mes sakome, kad jaunimas yra prioritetas, tačiau turime dirbti taip, kad jaunimas galėtų tapti savo likimo šeimininkais. Jaunimas norėtų veikti, bet jiems reikia, jam reikia užsitikrinti galimybę būti atstovaujamiems. Ir reikėtų Europos mastų surenkti diskusijas ir, ir paskelbti diagnozę, atlikti analizę, įvertinti iššūkius iškylančius klasikinėje politikos scenoje. Ačiū Arnu. Baigsime šį pasisakymų raundą ir išklausę E, kalbėtojų čia. E, išklausysime Silvanos Kochmerin. Ačiū. Aš taip pat norėčiau taip pat kalbėti apie jaunimą. Manau, kad tai amžina tema. Jaunimas e, dabar nepakankamai įsitraukęs į vairią veiklą, nėra nelabai pasitik, tiki daug kuo, jei paklausčiau savo tėvų, kokia yra jų nuomonė, jeigu paklausčiau savo vaikų, ką jie mano, tikriausiai išgirčiau tuos pačius atsakymus. Tai yra skirtingos kartos. Suaugusieji, kuomet jie jau atsiduria pozicijoje, kurioje gali priimti sprendimus, mano, kad jaunimu nereikia per daug pasitikėti. E, taip pat e, sakoma, kad šiandienos sunkmetis bus ateityje e, taps gerais laikais, gerovės laikais. Bandant į viską žiūrėti iš siauresnės perspektyvos, pakalbėsiu apie moterų e, parlamentarių susivienijusių formą. E, pristatysiu jų perspektyvą. Mes ypač akcentuojame galimybes ir perspektyvas mergaitėms. Jei mergaitė neįsivaizduoja savęs politikė, nemano, kad ji gali tapti parlamento nare, tai istorija kartosis kiekvieną kartą. Moters parlamentarės taip pat yra visuomenės lyderis, jos, yra, jos gali būti pavyzdžių, modelių, ko galima pasiekti. Ir vis dėlto e, vis dar yra revoliucinga idėja, kad moteris taip pat priiminėja įstatymus. Reikėtų skatinti merginas bendrauti su moterėmis parlamentarėmis. Manau, kad tai atvertų joms e, akis, atskleistų, kokios galimybės jų laukia. Ir tai reiktų pradėti daryti ankstyvame amžiuje. Junktinėse valstijose e, veikia organizacija, kurios tikslinė grupė yra paaugliai. E, paaugliai mokomi retorikos meno, bendravimo meno, Ir manau, kad reiktų viską pradėti, reiktų tuos įgūdžius pradėti lavinti kiek įmanoma ankstyvesnėme amžiuje. Mm, globali parlamentarų veikla. Jei pamastysime apie mums iškilusius iššūkius, suprasime, kad jie yra pasauliniai. Ir finansiniai, ir aplinkosaugos rytyje, vandeninas ar jūra, neapsiriboja valstybių sienomis, kaip ir vėjas. Bendradarbiavimas taip pat vyksta be sienų. Ir noriu kai ką atsakyti kolegai dėl Belgijos biudžeto dydžio. Jis minėjo, kad tai yra 100 milijonų eurus apimanti ir pensijos uh, E, pensijų sistemas. Vokietijos Daimler Chrysler e, įmonės metinė apyvarta yra 115 milijardų eurų. Ir pradedi bandyti suvokti, ar yra pusiausvira, kaip su tom globaliom struktūrom. Ir čia norėčiau išreikšti paramą jau Lainen ir kitų e, iniciatyvoms, kad globalinio masto klausimai negali būti palikti diplomatams ir vykdomai valdžiai reikia užtikrinti visų šių klausimų parlamentinę kontrolę. Tai e, darbas šią kryptimį vyksta, bet turime išlikti ryštingi ir užtikrinti, kad parlamentarai atliktų tą darbą, kurį turi atlikti ir nacionaliniu lygmeniu, ir pasauliniu. Kolegas, hemos llegado a un punto. Ačiū Silvana, kolegos, jau pasiekėme beveik ir pabaigą mūsų konferencijos. Manau, kad e, tikrai nepaprastai įdomus buvo mūsų sustikimas ir kad e, įkvėps ji daugelį mūsų. Dabar norėčiau pa pasakyti, kad ponas Karas e, dėja negali bendrinti E, šios konferencijos, jis turėjo išvykti, o aš norėčiau pasakyti, jog e, tikrai išgirdome labai įdomių minčių kurios vers mus pamastyti ir dar e, noriu pasakyti, kad jungtinių tautų deklaracija kalba apie pasaulio tautas mes, pasaulio tautos. Aišku, mes visi galime rasti sąsajų su jie. Bet e, tuo metu buvo manoma, kad vyriausybės pasaulio tautų atstovauja žmonėms. Kalbame apie organiz... tarp vyriausybinės organizacijas, bet tai vėlgi tam tikros, atspindi tam tikrą pakraipą, tai turėtų būti tarp valstybinės organizacijos. Organizacija, kuri atstovauja pasaulio tautoms, negali, būti, negali sudėti tik tai iš vyriausybių atstovų reikia nepamiršti ir parlamentų pasaulio tautų. Ir e, toks pokytis e, vyksta. Žmonės, e, kai kurie pademonstravo entuzijazmą, reikia už tai juos pagirti, reikia pripažinti jų pastangas. Ir man regisi, kad situacijoje Pavyzdžiui, dabar mes sutinkame tam, kad pasikalbėtume. Ir šios diskusijos yra susijusios su ankstesnėmis mūsų diskusijomis praeitie. Pavyzdžiui, e, prieš daugai dešimtmečių vyko Versalio kongresas. Yra kai kurie dalykai, gerbiami draugai, kurių negalime mm, pamiršti, ignoruoti kaip parlamento atstovai. Labai daug mūsų gyventojų, didelė jų dalis, tai yra rinkėjai ir pirmiausia jaunimas, visiškai nebepasitikime, nebepasitikime tuo, kam mes atstovaujame. Jiems sudaro visai teisingas įspūdis, būtent, kad ne parlamentai priima sprendimus, o finansų įstaigos, bankinės institucijos. Geriausiu atveju parlamentai yra tik tai kažkokia priemonė, kuri patvirtina politiką ar politinius veiksmus, e, dėl kurių nusprendžia finansų institucijos, įstaigos ir bankai. Tai kaip gali jie tada tie žmonės pasitikėti mumis kažkokias viltis sieti su e, mūsų institucijomis? jie dažnai mano, kad mes nesugebame išspręsti šios dienos problemų. Negalima ignoruoti tokio argumento ir mes susitikdami, kalbėdamiesi tarpusyje su nacionaliniu parlamento atstovais, kalbame apie teisėtumą, apie vietos lygmenį, kitus lygmenis. Aš visai neseniai išklausiau Mm, e, tam tikro filosofinio pasisakymo apie e, nacionalinius parlamentus, apie tai, kaip parlamentų vaidmuo vis ribojamas. Dabar turime regioninius parlamentus, Europos parlamentą ir jų taip pat įgaliojimai keičiasi. Dėl to nacionaliniai parlamentai nebegali spręsti piliečių problemų, nes dabar arba regioninėme lygmenyje, ar kontinentinėme lygmenyje uh, E, sprendžiamos problemos. Tai vėlgi pokytis. Ir mes e, turime suvokti šią situaciją, nes viskas nuolat kinta ir mes e, galbūt judame link prarajos, galbūt mes dabar paneigėme savo principus, vertybės, praktiką, kuri nusistovėjusi yra, pavyzdžiui, teisinės valstybės, demokratinės praktikos uh, E, dalykai. Dar viena mintis, kurią norėčiau pasidalyti su jumis. Kažkas sakė anksčiau, manau visai teisingai, pastebėjo, kad ES perspektyva e, siekti prisistatyti kaip pasaulinę veikėją. Reikia iš tikrųjų pasaulį žiūrėti kaip į e, susijusi globalų darinį ir mes, jeigu neveiksime, nesieksime dalyvauti, tai paprasčiausiai pralaimėsime, nes kas spręs problemas. Man atrodo, kad dėl to labai svarbu, kad ES tikrai būtų pasaulinė veikėja ir kol kas konsolidavimas nevyksta. Uh, ekonominės galios, jos priima sprendimus bankų, finansų įstaigos. Ir visai nenorima, kad ES kaip pasaulio, um, pasaulio masto veikėja sustiprėtų. Priešingai, ES kaip pasaulinė veikėja uh, pirmiausiai turėtų pabandyti susigražinti anksčiau turėtas e, galias e, nacionalinių lygmenių, kurios dinksta. Aš kalbu pirmiausiai apie skaidrumą, skaidrumą veiksmų, kurių imasi bankai, finansų įstaigos. Skaidrumas. Ir priežiūra, kontrolė, užtikrinti užtikrinant, kad bet kokie tų mano minėtų jėgų veiksmai būtų vertinami, tikrinami. Tai labai svarbu apginant mūsų vertybės ir demokratijos e, funkcionavimą. Ir jie tos institucijos siekia savo darbo tvarkės ir jos visai nenori, kad mes e, raginame elgtis skaidriai, norime atlikti priežiūrą ir užtikrinti atskaitingumą. Mes turime tą daryti ir laikytis tam tikrų vertybių, pirmiausiai socialinių ir demokratinių. Manau, kad dabar mes veikėme būtent tokioje e, realybėje. Ir jaunimo pasitikėjimą atgauti sugebėsime ar demokratijos politikos srityje arba kaip Europos Sąjunga, kaip globali veikėja sustiprint savo įspūdį, tik veikdama e, turi legaliai, teisėtai. Mes esame tie, kurie turi spręsti žmonių problemas ir mes turime galvoti apie šią realybę. Artėja Europos parlamento rinkimai, kurie yra nepaprastai svarbus. Po trijų, keturių mėnesių vyks nepaprastos svarbos Europos parlamento rinkimai. Vakar aš kalbėjau su kolegomis iš Vokietijos. Kalbėjome apie padėtį ir sakėme, kad galbūt 40 ir vargiai ar 40 procentų rinkėjų ateis, o 15 šalių gal mažiau net kaip 30 procentų rinkėjų ateis balsuoti. Kitaip tariant, rinkėjų aktyvumas bus labai žemas. Ir taip pat reikia nepamiršti, kad žmonės bus renkami per rinkimus ir jie turės daugiau galių negu anksčiau, jie galės padaryti daug įtakos, didelį įtaką piliečiams, visuomeniai. Ir tai yra iššūkis, problema, į kurią reikia pasižiūrėti. Mes paprasčiausiai negalime apsimesti, kad nieko nevyksta, reikia galvoti, ką daryti. Nenusisukite, neužsimerkite prieš tai Kaip gali būti, kad užsidaro septynios Coca-Colos e, gamybos, net ir labai pelningos tam, kad dar e, daugiau Coca-Cola užsidirbtų pinigų, bet 15 e, tūkstančių žmonių neteks darbo. Coca-Cola siekdama didesnio pelno sugalvojo, kad galbūt reikia kitur išsikelti, statyti gamyklą, bet negalima taip elgtis ir jeigu mes nieko nedarysime, tai piliečiai mūsų nesupras nebent tie, kurie yra Coca-Colos valdyboje. Ir mes turime su tokiais iššūkiais susiremti. Parlamentas tai yra demokratinė institucija ir mes turime užtikrinti orumą ir turime pasakyti, kad būtent mes primame sprendimus piliečių labui jų ateities labui. Ir dar norėčiau kai ką pasakyti iš asmeninės patirties baigdamas. Aš e, 22 metus e, Ispanijos parlamente dirbau, 15 metų čia. Prieš 35 ar 40 metų mes pra, Ispanijoje pradėjome atkurti demokratiją. Aš e, keliavau po regioną, po savo apygardą, kalbėjau su piliečiais, jiems siūliau viską, raginau juos e, eiti į vietos tarybas, e, siekti mero posto. Mes ieškojame geriausių žmonių, aš kalbėjausi su žmonėmis ir, ir niekas nepasakė ne. Žmonės sakė, taip, aš galiu, aš sugebėsiu tą padaryti ir šiandieną, jeigu aš kalbėsiu su tais pačiais žmonėmis, važiuosiu tos pačius kaimus, miestelius, kalbėsiu su gytojais, e, seselėmis ar barų savininkais ir klausčiau, ar jūs norėtumėt e, kandidatuoti rinkimuose, manęs paklausto, ar išprotėjai, kodėl aš tą turėčiau daryti, aš ir taip turiu pakankamai rūpeščių, palik mane ramybėje, kodėl tu bandai man pakengti. Uh, kodėl nori, kad aš pradėčiau užsiminėti politiką. Man viskas gerai, aš turiu profesiją, turiu verslą ir palik mane ramybėje. E, tai tampa užburtų ratų. Kandidatai nebėra patys geriausi kandidatai, tai yra paračikai, taip vadinami, iš skirtingų partijų nebesvarbu iš kokios partijos. Ir politika, e, taip, jiems yra kažkas užtikrintis atlygį neblogą, Ir e, tai gerai, gaila, kad e, mano tevinainis jau išėjo iš salės. Norėjau pasakyti, kad e, kolega vienas, kuris buvo susijęs su nuosekliomis dešinėmis jėgomis, jis buvo parlamento vicepirmininkas. Ir staiga kažkodėl jo nebeliko sąraše. Aš paklausiau, kaip sekasi, kas vyksta. Jis sako, nieko nebevyksta. Aš turėjau 15 metų Mercedesą ir aš savo mieste matydavau prie savo namų žašus, tu esi vagis, e, vagi, apvaginiai žmonės. O aš dabar nebeturiu Mercedeso, esu dabar advokatas, turiu savo firmą ir žmonės sako, geras teisininkas esi geras advokatas. Nebeturiu to Mercedeso, o Mercedesas daugybę metų buvo tarsi pažeminimo, e, e, įžeidinėjimų e, subjektas, o dabar jisai turi naujų geresnių klientų. Tokia yra mūsų visuomenės realybė. Matome tam tikrus paradoksus. Žmonės, pavyzdžiui, praeitie galėjo sakyti, mes nenorime, kad ES būtų pasaulinė globali veikėja. Mato, kaip e, dabar, kaip prastėja politikos būklė. Mes turėtume tarnauti rinkėjams, žmonėms. Bet reikia galvoti ir kaip pasitarnauti demokratijai žiniasklaidos priemonės turėtų būti teisinės valstybės ir demokratijos ramsis pagrindinis. Ne visuomet taip yra dėja. Ponios ir ponai, labai ačiū Jums už dalyvavimą. Tikiuosi, kad galėsime ateityje tęsti diskusijas, kad vėl susitiksime ir kartu dirbsime, kad išsaugotume demokratiją, politiką ir Europos kūrimą, nes e, to reikia nebe e, labiau negu bet kada anksčiau, nes matome tam tikrų grėsmių. Labai Jums ačiū.